o ne Gorno Karabachą. Kai kuriais klausimais, ar tai būtų Padnestrė ar Kalnų Karabachas, bendrijos priemonės jau pradėtos naudoti, siekiant stiprinti pasitikėjimą. Kai kuriais klausimais, pavyzdžiui, dėl prezidento Mubarako, dėl draudimo keliauti benoliai, Beje, norėčiau paminėti, kad tarp ministrų nebuvo bendro sutarimo dėl to. Deja. Dėl Makedonijos. Šis klausimas nebuvo darbo atvarkėje, tačiau jeigu klausimas yra apie tai, ar mes su kolegomis sekame, kas vyksta toje šalyje taip. Mums kyla tam tikro nerimo dėl spaudos laisvės ir mes savo nerimą esame perdavę šalies valdžios institucijoms. Kažkas, ponas Galeris, atsiprašau, minėjo ponę Timošenko kad jai antrą kartą neleista atvykti. Šiandien kalbėdamas su Ukrainos žiniasklaida, aiškiai pasakiau, ką būtų galima suformuoluoti štai kaip. Žinoma, aš gerbiu teismo ar prokuroro sprendimus Ukrainoje. Tuo pat metu aš reiškiu tam tikrą nerimą, kad neįmanoma įtraukti visų suinteresuotų šalių į diskusiją apie Europos darbo atvarkę kartu su, Europos, su Ukrainos partneriais. čia ir baigsiu. Labai ačiū, ponė komisarė. Man atrodo, kad e, naudingas susitikimas buvo visiems. Jūs sužinojote, kokie yra parlamento, kokios yra nuomonės, mes gavome daug informacijos iš jūsų. Na, turėsime toliau stebėti įvykius, kurie keičiasi kas valandą. Ačiū, komisarė. Jeigu leisite, ponė pirmininkė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad viena yra informuoti jūs, o kas kita e, būti jums prieinamiems, detaliau pasikalbėti apie šios klausimus. Ar tai būtume mes, ar mūsų kolegos, taigi mūsų įsipareigojimai jūsų parlamentui yra nuolatiniai. Like you... Noriu šią progą paskelbti, kad aštuntas klausimas, tai yra diskusija apie Albaniją, bus, uh, vyks uždarame posėdėje. Oficialiai tai bus pakartota, kai atvyks ponas Albertinis. Bene, cari, cari colleghi, uh, we have to start. Uh... Mėly kolegos, turime po kelių minučių pradėti posėdį, nes neturime laiko. Prašau susėsti ir laikytis eh, tvarkos. Taigi, antrasis e, svarstymas rezoliucijos dėl Turkijos pažangos ataskaitos 2020 metais pakeitimus svarstymas. Prieš sutikiant žodį pranešėjai ir Omen Reuten norėčiau priminti, kad pateikta 315 pakeitimų. Gruodžio 9 dienos posėdėje buvo pareikštas pageidavimas, kad šešėliams pranešėjams būtų suteikta daugiau laiko. Non si riesce a... Oh. Per favore, colleghi, volete sedervi? Gerai, aš tai padarysiu. Kaip jau sakiau, buvo pateikta 315 pakeitimų. Gruodžio 9 posėdėje buvo išreikštas pageidavimas suteikti daugiau laiko pasisakyti šešėliniams pranešėjams, atsižvelgiant į jų vaidintą vaidmenį. O kiti kolegos galėtų pasisakyti trumpiau. Atrodo, kad pranešėjas yra čia, todėl daugiau negaiždamas suteikiu žodį jam. Prašom. Collega's, Dank u zeer. Mag ik, eh, mag ik vanaf deze plek eh, allemaal al mijn collega's bedanken? Want ik heb nog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 puikiai bendradarbiavau ir manau, kad mums pavyko pasiekti gerą kompromisą. Nėra vertimo į anglų kalbą. Eh. Atsiprašome, yra problema eh, su anglų kabinos eh, vertėjų įranga. Techninė problema. Prašom pradėti dar kartą. Pirmininkė, norėčiau padėkoti savo kolegoms, todėl kad jie man padarė malonumą pateikdami daugybę pakeitimų ir galiu Jums pažadėti, kad ketinu dirbti kartu su šešėliniais pranešėjais labai intensyviai tam, kad pasiektume gerą kompromisą. O mano nuomonė geras kompromisas būtų atsisakymas daugumos pateiktų pakeitimų. Pirmininkė, mes neturime pakankamai laiko aptarti visus 315 pakeitimų šiandien, todėl aš manau, kad būtų gerai, jeigu aš nurodyčiau, kokia yra mano nuomonė dėl šių pakeitimų. Skaičiau praėjusį vakarą juos iki pusės dviejų nakties. Naudojau tris kriterijus. Pirmiausia, ši rezoliucija teikiama labai svarbiu metu. Mes esame labai netoli e, parlamentinių rinkimų Turkijoje ir todėl pirmininkė yra dar svarbiau, kad aš griežtai laikyčiausi pozicijos, kurios mes visuomet laikėmės ir aš visuomet kaip pranešėja jos laikiausi būtent būti objektyviems, kritiškiams tiek Turkijos atžvilgių, tiek savo pačių atžvilgių ir taip pat laikytis konstruktyvaus požiūrio. Taigi norėjau pirmiausia tai pasakyti pirmininkė. Antra ir norėčiau tai pakartoti keliems savo kolegoms taip pat. Skaitydama laikraščius kasdien skaitau apie įvairiausius atsitikimus, nelaimingus atsitikimus keletą per dieną, tačiau nemanau, kad tokie Atsitikimai turėtų nulemti tai, ką mes rašome ataskaitoje ir neturėtų daryti įtakos mūsų politiniai linijai. Mano nuomonė svarbu yra demokratizavimas ir modernizavimas Turkijoje. Kaip visuomet sakiau, svarbiausias dalykas yra Kopenhagos kriterijų taikymas. O trečioji pre preliminari pastaba, kurią norėčiau pateikti, yra tai, jog rezoliucija, kurią mes pateikėme, vertina pažangą, kuri buvo padaryta reformų srityje, modernizavimo srityje 2010 metais. Taip pat rezoliucija nustato prioritetus 2011 metams. Taigi, manau, kad mes turėtume susikoncentruoti ties e, balansu, ties prioritetais. Ir taip pat turėtume subalansuoti tai, ką įtraukėme į rezoliuciją. Taigi, kolegos, norėčiau pasakyti, kad rezoliucijoje yra neįmanoma apibriežti, nustatyti visų detalių. Ir pirmininkė, turėdama tai omenyje ir analizavau dokumentus pateiktus man, analizavau juos praėjusią naktį ir žinau, jog kai kurie pakeitimai yra naudingi, yra tam tikrų sričių, kurios e, paaiškintų tekstą ir sustiprintų teksto teikiamą žinę, tačiau, kaip jau sakiau, mums neturėtų daryti įtakos įvairūs e, nelaimingi nutikimai. Mes turėtume visuomet elgtis objektyviai ir elgtis taip, kaip mes manome, kad reikėtų elgtis. Pirmininkė, buvo patikta daugybė pakeitimų. Kai, kuriems, kai kurioms rezoliucijos dalims ir man atrodo tekstą tikrai dar būtų galima taisyti, pavyzdžiui, aštuntąją dalį susijusią su žiniasklaidos laisvė. Ir taip pat 18-19 dalį susijusią su religijos laisvė. Mano kolega iš Niderlandų taip pat pateikė komentarų dėl dalies kalbančios apie moterų teisės. Ir šią dalį dar reikės šiek tiek sustiprinti. Toliau pirmininkė keletas konkrečių pastebėjimų. Kai kurie kolegos, įskaitant ponę Boskort, mano, neatsižvelgia į tą faktą, jau kuomet jie rengė pakeitimus, susitarimas jau buvo patvirtintas. Galbūt jie turi daugiau žinių apie Turkiją negu kad aš, tačiau praėjusią savaitę Komisijos narė Malstrom pranešė, jog iš principo yra sutarimas dėl readmisijos. Ir kai šis susitarimas bus pasirašytas ateinantį mėnesį, mes galėsime galutinai apibrėžti šią rezoliucijos dalį. Tačiau aš pamėginau įtraukti įvairius pakeitimus į kompromisinį variantą. Toliau, kalbant apie Kiprą pirmininkę, pirmosiuose mūsų diskusijuose sakiau, kad Mes nesiekiame parengti rezoliucijos apie Kiprą arba netgi Nemėginame šią rezoliuciją išspręsti dėrybų proceso, kuris šiuo metu vyksta. Aš tikiuosi, jog procesas baigsis sėkmingai. Vis dėlto buvo teikiama daugybė pakeitimų dėl Kipro. Ir jei galėčiau nuolankiai jums pasakyti, aš manau, jog balansas, kurio pasiekiau originaliame teksto variante, buvo daug geresnis ir aš prašyčiau kolegų kritiškai pažiūrėti į savo patiktus pakeitimus. Aš kviečiu pilnai įgyvendinti Ankaros protokolą ir kviečiu suteikti visišką pritarimą, paramą dėryboms tarp abiejų besidarančių šalių. Štai ties, ko mes turime susikoncentruoti. Toliau, pirmininkė, kitas pastebėjimas dėl tiesioginės prekybos. Parlamento teisinės tarnybos aiškiai nurodo, kad Europos komisijos siūlymas dėl tiesioginės prekybos reglamento neatitinka nustatytų standartų, todėl aš nepritarsiu bet kokiems pakeitimams teikiamiems šioje srityje. Ir manau, jog šį pakeitimą reikėtų atsijimti. Toliau dėl žiniasklaidos. Tai yra dėl Armenijos pasitaiso. Daugybė kolegų nusprendė teikti pakeitimus dėl Armenijos. Ir matau, jog kartais pakeitimai teikiami anglų ir prancūzų kalbomis yra identiški. Aš visuomet turėjau aiškę nuomonę dėl Armenijos. Visuomet sakiau, kad Bet kokia šalis, kuri nesuvokia savo istorijos, neturi ateities. Štai kodėl aš buvau tokia patenkinta, kai buvo pasirašytas protokolas. Protokolas turi ne tik istorinį matmenį, jis taip pažiūri ir į ateitį ir iš tikrųjų suteikia galimybių ateityje geresniam gyvenimui žmonėms gyvenantiems prie Armenijos sienos, taip pat užtikrins geresnį bendradarbiavimą ateityje. Todėl aš raginčiau ratifikuoti ir įgyvendinti šį protokolą kaip galima greičiau. Nesakau, kad tai išspręs visas problemas. Niekada taip nesakiau, tačiau aš manau, jog tai bus gera pradžia. Tai bus geras žingsnis sutaikinimo proceso link. Turime patirties taip pat ir Europos valstybėse šioje srityje. Taigi, pirmininkė, mes turime išreikšti labai aiškę žinę. Manau, jog svarbu sutelkti plačią politinę paramą mūsų teikiamai žiniai. Ir norėčiau pasakyti socialistų frakcijai. Jūs žinote, kad mano frakcijoje yra žmonių besilaikančių kitokios nuomonės ir jūs uh, galite mums mesti iššūkį, tačiau mes mėginome surasti balansą. Tai reiškia, jog tie, kurie nori e, žengti toliau ir tie, kurie nori sulėtinti procesą, galėtų sutarti šiuo klausimu. Taigi aš jūs raginu, tai yra labai svarbus politinis signalas, kurį mes norime pasiūsti prieš e, rinkimus Turkijoje ir tai atneš naudos visoms politinėms partijoms. Taigi prašau jūsų, nemėginkite to užblokuoti, nemėginkite uh, išprovokuoti reakcijos. Mes turėtume, ir manau, jo kaip tik tai ir darome, pirmininkė, dirbti kartu, kad pasiektume patį geriausią teksto variantą. Ir manyčiau, jog visi šešėliniai pranešėjai dirbo tą linkmę. Ir aš pačių kolegų, kurie pateikė pakeitimus, prašau atsijimti iki šios dienos pavakarės tos pakeitimus, kurie nepritarė. Dėkoju. Dėkoju, poniai Omen Reuten. Kaip jau minėjo šešėlinis pranešės, jeigu norite pasisakyti gerai, suteiksiu žodį, bet tris mintis, ponas Havitas. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Omin Roitin. Aš taip pat nemiego šią naktį, neskaičiau pakeitimus ir tikrai noriu, kad būtų E, laikomės to principo, kad e, reikia pusiausvėros, reikia būti objektyviais ir kritiškai, gal ne per daug detalių, ji nori su mumis bendradarbiauti siekdama šio tikslo ir manau, vadovantis gera valia, e, tikrai pavyks pasiekti šio tikslo. Sutinku su jie ir dėl Kipro. Na, ir mano frakcija, ir mes, kolegos iš Aš ją suprantu, nes e, kolegos iš Kipro aistringai žiūri šį klausimą. Mes e, mūsų frakcijos rengime specialų susitikimą renginį su jais. Taigi mums e, galbūt reikia sukurti tokį tekstą liekiančią Kiprą, kuris būtų sąžiningas, leistų atsižvelgti abiejų šalių interesus, bet e, tekstas neturėtų pernelik išpūstas. Ir vienas dalykas aišku, jeigu Turkija, New York'e e, dėl, kai buvo pasirašyti protokolai, būtų pateikusi e, tam tikrus dokumentus, tai juos reikėtų atsižvelgti, juos reikėtų paminėti tekste. Na, dėl tiesioginių, nes priekybos, e, taigi aš norėtųsi ir iš kitų išklausyti nuomonės dėl šio klausimo prieš supramą poziciją. Dar du dalykai, ponė pirmininkė. Dėl kai kurių mūsų pačių uh, pakeitimų, pilna narystė, integravimusi pajėgumai, pažangos atgyvinimas Na, tikriausiai prisiminsite, kad praeitais metais jau pateikėme e, šias pozicijas, vienu atveju jos buvo nepatvirtintas, kitais dviem buvo patvirtintas. Tiesiog mes e, nenorime nutolti nuo praeitą metų pozicijos, kai pateikėme šios klausimus socialistų ir demokratų grupėje. Mes tikrai pagrindėme šią poziciją ir manome, kad galutinis tikslas yra Turkijos narystė Europos Sąjungoje. Ar mes norime ar nenorime e, šiame komitete, ar jį bus patvirtinta ar nepatvirtinta komitete komitete ir plenarinė sesija, bet štai tokia mūsų pozicija ir atitinkamus pakeitimus teiksime. Na ir aš suprantu, kodėl pranešėjai bando šiek tiek perspėti, e, kad e, Na, mes negalime viskas derinti, mes suprantame jos tikslą, tačiau mūsų frakcija e, ne, e, bando ką nors blokuoti, nesiekia, e, su, nesiekia sukurti kažkokių provokuojančių nuomonių prieš de, rinkimus birželio mėnesį Turku, Turkijoje. Na, apžiūrime, kokie skyriai dar turėtų aptarti abiejose pusėse ir Turkija ir Europos Sąjunga tarsi pasibamas nuovargis nuovargis darybose. Mm, tai mm, Na, manau, kad netinkama manyti, kad viską palikti savo įgaitį ir viskas kažkaip tvarkys. Ne, mes turime siūsti signalus ir manau, kad mes kaip socialdemokratai ir esame štai nusibrėžę tokį tikslą. Dėkoju ponai Havitai, dėkoju už tai, kad ir laikytės nustatyto kalbėjimo laiko. Ponas Lamsdorfas taip pat tik tris minutės, prašau. Dėkuoju, pana pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir Omenroitinu už gerą darbą, o taip padėkoju ir kolegoms už pakeitimus. Mūsų um, versija panaši, negaliu perskaityti, mano graikų kalba labai ribota, pripažįstu, tačiau tie, kurie perskaitė e, pakeitimus, atnaujintą diskusiją, kuri vyko jau anksčiau ir kurias, kurios metu sėkmingai sutarėme dėl A konstitucijamasis dalis. Ir dabar keistoka, kad kolega iš socialdemokratų partijos dėl, vėl kelia tą patį klausimą. A konstitucijama dalyje, kaip ir metais buvo sutarta, buvo rasta formuluotė, kuri buvo primtina visam parlamentui. Ir tai rodo, kad konsensusas yra platus. Jeigu mes vėlgi susitelksime diskusiją vien tik į šį klausimą, tai diskusija bus tokia fundamentalistinė kaip prieš keletą metų tikrai to nenorime. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra štai koks. Taip reikia susitelkti, tačiau dėl kai kurių atvejų reikia būti konkrečiais, specifiškais. Pavyzdžiui, žalieji labai konkrečiai nurodė, kokie e, įstatymai užkirta kelią nuomonės laisvėje į Turkiją. Aš manau, kad visai verta į tai atkreipti dėmesį tokiame um, pranešime. Galime derinti visą tai dėl tos pastraipos, kur kalbama apie nuomonės ir spaudos laisvę. Galime derinti tokius pakeitimus. Na, aš manau, kad reikia kiek e, elgtis objektyviai, kaip ir siūlo Ryja. Reikėtų nepamesti iš akių tikslo tai yra bandyti įvertinti Turkijos pastangas modernizuotis ir nepas, nevaikytis aktualių temų, tai kas dabar vyksta dabar. Ir tai atspindi mūsų frakcijos pakeitimai. Ypač daug dėmesio teikiame laisvėms, susirinkimo nuomonės, žodžio laisvė. Tai yra pagrindiniai dalykai ir aš manau, kad juos reikėtų labiau sustelkti pranešime. Nes e, būtent šioje srityje mūsų manimų dar Turkija turi daug ką nuveikti, ypač tai pasakyti apie pirmąjį Kopenhagos kriterijų. Taip pat e, buvo nemažai kalbėta apie e, sąjungos gebėjimą integruotis. Anksčiau buvo sakyta angliškoje versija apie absorbavimo galimybę, dabar kalbam apie integravimo sugebėjimą. Aš manau, galvojant apie Kopenhagos kriterijus, tai yra tinkama formuluotė, nes e, te, siūloma tenais integracija gilintis, suteikti jai dinamikos. Na ir Turkija yra šalis e, kandidatė, o kandidatai kaip tik ir paspartina integracijos procesas, suteikia dinamikos. Kai kurios pakeitimus reikia dar peržiūrėti, kai kurie tokį, negaliu suprasti, kaip kas e, gali labai rimtai e, siūlyti įvesti alternatyvę civilinę tarnybą. Aš buv, esu rezervo karininkas, bet man keistoka, kad kažkas Turkijai siūlo tokį dalyką. Ačiū. Grazie, <clears throat> onorevole Lasdor, anche lei per aver visto. Ačiū, ponė Lansdorfai. Pone Flotter, trys minutės. aš truputį užsisvajojau. Na, 315 pakeitimų tai yra daugybė. Tačiau reikia pagalvoti apie tos, kurie apskritai prieštarauja bendrai mm, pranešimo linijai. Nors dauguma narių pritarė tai pagrindiniai linijai. Kai kurie pakeitimai yra skirti grinai kai kurie pakeitimai yra grinai kalbiniai, kalbinio pobūdžio. Kai kurie pakeitimai tiesiog papildo jau esamus, esamas mintis ar konkretizuoja jos. Todėl nemanau, kad poniai pranešėjai būtų sunku jos priimti. Dauguma pranešimų yra panašus. Žodžio laisvė, mažumos tinkamas moterų teisų užtikrinimas. Ir tai atitinka pirmąją diskusiją, kai kalbėjome, kad reikia pranešimą parengti taip, kuris būtų svarbus ir tikslus. Tai yra kritiškai išsakyti savo poziciją, bet galvoti ne vien tik apie kritiką. Turkija yra šalis, kuri tampa vis svarbesnė tarptautinėse reikaluose. Nemanau, kad galima naudotis tokiu požiūriu, kuris išdėstas 32 punkte. Atrodo, kad reikės grįžti prie tos dalies dar dėl Kipro. Man atrodo, mums reikia siekti balanso, ko jį pasiekėme ankstesniuose pranešimuose dėl Turkijos nereikia vien tik tai kaltinti Turkiją dėl savo pačių impotencijos. Nes e, parlamentas ne, nesugebėjo nieko gero pasakyti apie, apie Kiprą savo rezoliucijos nuo 2004 metų. Taigi nereikia visko krauti ant Turkijos pečių. Ta pati galima pasakyti apie stojimą Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad kalbame apie procesą, kuris neturi pabaigos, tačiau vis tiek visą laiką kalbame apie įstojimą į Europos Sąjungą. Na ir paskutinis dalykas, aš patekiau pakeitimą kuris rodo, kad mūsų pačių politika yra atsakinga. Mes kalbame, kad e, Kopenhagos kriterijų gyvendinimas yra lemiamas. Tačiau jeigu nepradėsime darybų dėl dviejų skyrių vidaus reikalų, teisingumo ir pagrindinių laisvių, mes atsisakome bet kokių svertų darybose su Turkija. Aš sakyčiau, kad tai yra kvaila. Toliau panas Van Ordenas, trys minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pripažįstu, kad šiame parlamente, kiekvienoje politinėje frakcijoje yra skirtingų nuomonių dėl Kipro, sako kalbėtojas, įstojimo. Ir mano frakcija taip pat. Žinoma, tiek Junktinės karalystės vyriausybė, tiek mano frakcija remia Turkijos sistemą Europos Sąjungą. Norėčiau pakomentuoti tris aspektus. Pirmiausia, 50, 15 metų įvykiai. Norėčiau pasakyti tiems, kurie nori pateikti pakeitimų dėl, dėl žodžių armėnų genocidas panaudojimo. Noriu paklausti, ar padės tai, ką nors, jeigu mes tyčia uh, E, įžeidinėsime Turkiją tuo metu, kai tarptautinė situacija yra subtili ir iš tiesų netgi pavojinga. Turkijoje tai suprantama kaip tikslinis įžeidimas, kai naudojami tokie žodžiai. Turime turėti galvoje, kad Turkijos vyriausybė pasiūlė Armenijos valdžiai e, įsteigti bendrą komitetą tam prieštaringam laikotarpiui tirti. Deja, Armenija pozityviai nesureagavo į šią iniciatyvą. Taigi man atrodo, kad tie, kas nori tyčia kel, statyti kliūtis ir žinėti, nuolat nori, kad būtų vartojami šie žodžiai. Man atrodo, kad to reikia vengti. Dėl Kipro aš vėlgi suprantu graikų ir kip, prograikų jausmus, tačiau vėlgi pastarų 50 metų įvykiai ir istorija darosi sunkiai bet pažįstama. Kipro turkai nėra išklausami, o ES nesilaiko savo pažadų užbaigti Šiaurės Kipro izolaciją. Na, dabar ši dalis yra šiek tiek tik tai vienapusiška, kur mes kvieč, Turkiją kviečiame paremti esamas darybas, tačiau reikia, kad ir graikai, ir Kipro graikai būtų labiau remtų darybas. Tačiau, manau, vis dėlto ši dalis yra pakankamai subalansuota, tačiau kai kurie pakeitimai nėra tokie. Dar vienas dalykas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra energetikos skyrius. Atrodo, pranešėjas tekstas yra protingas, būtų labai trumparegiška parlamente neraginti pradėti darybų dėl energetikos skyriaus tuo metu, kai vis siekime pagerinti prieigą prie energetikos išteklių, o energijos išteklių judėjimas yra svarbus ir Turkija čia turi kritiškai svarbią poziciją. Po to turint galvoje energijos išteklių pareik, paieškas viduržėmio jūros baseine, tai reikia turėti galvoje, kad tai turi būti daroma protingai. Pakeitimai, kuriais siekiam užblokuoti darybas dėl energetikos skyriaus, turėtų būti atmesti, norėčiau perspėti jūs. Ačiū toliau, pana Džordžiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pakartosiu tai, ką jau nekartą kartojau, kad kad aišku, Turkijai kaip šaliai kandidačiai turi galioti tie patys kriterijai kaip ir kitoms šalims dėrybose dėl stojimo. Aišku, pakartosiu, nes įkitai sakiau, kad mus domina demokratizavimo procesas Turkijoje ir todėl pritarėme šiai procedūrai tam, kad Turkija galiausiai stotų Europos Sąjungą. Aišku, yra tam tikrų elementų, aspektų, kurie yra gan sudėtingi ir dėl kurių atsiranda kritikos mes raginame Turkiją paleisti laisvę politinius kalinius, kurdus. Na, o taip pat kalbame apie armėnų genocidą. Na, šiuo metu negalima dar, dabar negalima teikti, kad šiais laikais negalima daryti spaudimo Turkijai. Čia juk istorijos klausimas. Uh, ir istorinių faktų klausimas, kurių nenuneiksi. Na ir jeigu Turkijos karinės pajėgos yra kitoje šalyje, ją užėmusios, tai tai taip pat reikia kritikuoti. Na, žinau, kad Turkijoje, Graikijoje šie klausimai aptariami labai aistringai, su įkaršiu. Gal čia reikėtų daugiau šalto proto. Taip, taip galima raginti, bet ką jūs darytumėte, jeigu jūsų šalyje taip atsitiktų? Nes e, priklausomai nuo to, ar tau atsitiko, ar kažkam kitam, skiriasi ir įkarštis, su kuriuo kalbė apie tam tikrus dalykus. Na ir aišku, kai kalbame kiek apie Kiprą, tai. Tai aišku, Kipro klausimą reikia išspręsti ir negalima visko su vesti vien tik tais 2004 metus. Reikia laikytis jūrų teisės. Ir abi, tai yra Turkija nepasirašė tarptautinio starimo dėl jūrų teisės. Tai taip pat netoleruotina. Turkija yra ekonominė zona ir yra, Turkija turi, e, dabar Turkija teigia, kad jos e, e, jūrinėje teritorijoje yra naftos ir ji reiškia savo pretenzijas į tą teritoriją, nors jie nepriklauso. Kitas dalykas yra dingusiai be žinios. Čia tarsi daroma pažanga, bet turime e, pasirūpinti, kad visi asmenys dingę nuo 74 metų būtų atrasti. Ponas Klais, klasas, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pranešėja ragina pasiekti pusiausvyros pranešime ir ragina atsimti kai kuriuos pakeitimus, tačiau išklausius kai kurių pasisakiusiųjų, man tai, manęs tai neįtikina, man atrodo, jog mes turime ne tik teisę, bet ir pareigą žiūrėti labai kritiškai į padėtį Turkijoje ir stebėti ją kritiniu būdu. Man atrodo, jog vienintelis būdas, e, kuriuo galime pareikšti savo išvaidą, yra pasakyti, jog buvo padaryta labai mažai pažangos nuo 2004 metų. Ir man atrodo, netgi pavadinimas pažangos ataskaita, kaip kad ji vadinama kiekvienais metais, yra tiesiog eufemizmas. Tačiau, kalbant trumpai, 295 pakeitimas, kurį pateikiau aš kartu su ponu Mutzer, aš išbrauksiu savo pavardę iš šio pakeitimo, jis daro nuorodą į 39 pranešimo dalį dėl Turkijos pozicijos dėl Irano. Tai, jog Iranas įsigys brandolinių ginklų. Uh, Kaip ir pranešėja, aš apgailestauju dėl to fakto, jog Turkija balsavo dėl rezoliucijos Junktinių tautų saugumo taryboje, taigi aš norėčiau, kad mano pavardė būtų išbraukta e, prie 295 pakeitimo. Dėkoju. Atsiprašau, kolegos, yra daugybė žmonių sąraše, todėl laiką ribojame iki vienos minutės. Tik vieną minutę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai e, Roitenų už jos gerai nuveiktą darbą. Manau, jog mes visi čia sutarėme dėl to, jog reikia reformų Turkijoje, kad ji susitaikytų su savo kaimininė valstybė ir padarytų atitinkamas reformas viduje būtina, kad ji dirbtų siekdama demokratijos, e, užtikrintų žmogaus teisės ir draugiškai bendradarbiautų su kaimininėmis valstybėmis. Maničiau, jog taip pat mes turime bendradarbiauti abipusio e, pasitikėjimo srityse, E, šioje srityje norėčiau pabrėžti, kad mes turime glaužiai bendradarbiauti su Turkija, kad ji sustiprintų dialogą su savo kaiminėmis. Pirmiausia, manyčiau, jog būtina išspręsti Kipro klausimą ir taip pat ratifikuoti protokolus su Armenija. Taip kaip ir sakė ponė Olroitė, na aš galiu tik tai pritarti dėl be kompromisinio šių protokolų ratifikavimo. Taip pat pirmiausia būtina e, nugriauti Turkijos e, paminklą kairę. Kitas dalykas dėl esamų tarptautinių sutarčių įgyventinimo, nepaisant to, kiek kartų istorijoje jos buvo pasirašytos, pavyzdžiui, sutartis dėl Angolos ir kompensacijos Bulgarijos piliečiams, kurią vis dar turi sumokėti Turkija. Taip pat yra gera žinia tai, jog praėjusią savaitę ES Turkijos um, readmisijos sutartis buvo galutinai patvirtinta komisijos, tikiuosi, jog valstybės narės ją taip pat patvirtins ir sveikinu komisijos pozi e, Turkijos poziciją pritarti Nabuko dujotiekiui ir taip pat Manau, jog ES turėtų būti šio susitakymo dalis, o nebesiekti po imperinių ambicijų. Dėkoju. Honorevole Kopa, per favore un minuto. Kopa, e, prašom vieną minutę. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και να αναγνωρίσω. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sveikinu ponė Prienešė, ponė Omenroiten. Na, nelengva, aišku, kai yra tiek daug pakeitimų, tačiau svarbiausia, aišku, yra iškristalizuoti signalą. Na, mes turime pastebėti, kad iš abiejų pusių, tiek iš ES, tiek iš Turkijos pusės buvo dėtos pastangos, o tikslas yra narystė. Nebejoju, kad yra padaryta pažanga įvairiose srityse, be kitako ir rinkimų teisės rytyje, tačiau yra vėlgi kitų sričių, kur nepadaryta pažangos. Ir Kipro klausimas yra klasikinis pavyzdys. Aš manau, kad čia reikėtų neapsiriboti vien tuščiomis formuluotėmis nežiūrint pastangų gerinti santykius tarp abiejų šalių, vis dėlto uh, Turkija nuolat pažeidinėja Graikijos oro erdvę ir Turkijos e, karinės oro pajėgos neretai skrenda virš salos, virš namų ir tai tikrai netitinka uh, tai, kas to, kas sakė ponas Duklu, ir nebeteninga gerų kaiminystės santykių, kuriuos e, sukaruoja Turkija. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu pasveikinti ponę Osomin Roitin pranešimą, o tai, kad yra daug pakeitimų, tai nieko ypatingo pastaraisiais metais e, rengėme ne vieną tokį pranešimą. Aš pakeičiau taip pat e, nemažai pakeitimų. Aš pasiūliau, kad konstatuojamosiose dalise reikėtų paminėti tai, kad parlamentas patvirtino pranešimą apie ekonominius ir prekybos santykius su Turkija. Atsižvelgiant į tai, kad Turkija yra viena didžiausių ES partnerių. Vizos problemos tai yra taip pat didelės, didelė problema kai pagaliau sulauksime readmisijos susitarimo ir manau, kad jau labai, na jau pats laikas ES prisimti savo atsakomybę ir palengvinti vizų išdavimo tvarką bent jau verslininkams ir verslininkėms. O dėl Kipro, tai pats laikas surenkti tiesą ir sąžiningą diskusiją įvairiausiais klausimais susijusi su Kipru. ES yra įsipareigojusi nuo 2004 metų užbaigti Kipro turkų bendrijos izolaciją ir turi tai padaryti. Ponas Tanokas, noriu pasveikinti pranešėją, parengė subalansuotą pranešimą tokioje daug iššūkių keliančioje srityje. Man kelia nerima krikščionių bendryjų bendruomenių padėtis Turkijoje Ir tai, kad netidaromas graikų ortodoksų vienuolynas, be, nepaisant pažadų, o tai, kad Turkijos valdžia uždarė, e, nu, išvaikė mišes e, per Kalėdas e, Kipre, tai taip pat reikia labai pasistengti, kad būtų galima tai paaiškinti. Reikia paminėti taip pat Izraelio didėjantį priešiškumą Izraeliui Turkija ir toliau blokuoja NATO bendradarbiavimą su e, ir e, įgyvendinimą, kaip paminėta Ankaros protokole. Ir aš bijau, kad mūsų e, sąjunga, nes ponas Oglų neleis susitarti, kad būtų suvienėta sala. Turkijos armija leidžia E, į Famagustos turka, uostą sugrįžti gyventojams. Ir tos dvi zonos yra visiškai nenaudojamos. Na ir dėl Armenijos aš taip pat pripaži... apgėlestauju, kad nepripažįstamas Armenijos genocidas. Ir esu nusivylęs, kad e, Turkija užima laik, e, armė, e, Azerbaidžiano palaiko Azerbaidžiano pusę konflikte dėl Kalnų Karabacho. Panas Preda. Ačiū, aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją. Ir norėčiau paaiškinti savo pakeitimų esmę. Pagal antrąjį skyrių techniniai pasirinkimai daryboms jau baigti ir reikia pradėti darybas, kad vyktų tikra diskusija ir kad Turkija galėtų perkelti bendrijos teisyną į savo teisę. Ir reikia paminėti Turkijos pažangą, pavyzdžiui, konkurencijos srityje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad skyrius dėl teisingumo ir pagrindinių laisvų, na, darybos dėl jo turėtų prasidėti, turėt, Turkija turėtų būti motivuojama išspręsti savo problemas. Ir turėtume pasveikinti Turkijos paramą dėl uh, e, antiraketinės apsaugos skydo. Ačiū. Toliau pana Boskurt. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju už tai, kad mane paminėjote vizionierę. Na, man malonu, kad readmisijos susitarimas greitai bus pasirašytas, tačiau manau, kad tai turės lydėti dialogas dėl vizų su, Turko, su Turkija. Na, manau, kad šioje ataskaitoje turime, būti, turime žvelgti į ateitį, turėti ateities viziją. Čia mes matome, kad išdėstytos problemos. Reikia žiūrėti ne tik į praeitį, bet galvoti ir apie sprendimus ateičiai. Ir todėl turėtume daugiau dėmesio skirti tam, kaip siekti pažangos e, Turkijoje ir pozityviai, konstruktyviai viską žiūrėti. Ačiū toliau, panas Kačinas. E Gerbiam pono Kačino nu, nėra, tuomet minutė ponui Dafui. Atsiprašau, bet man atrodo, čia yra tikrai nelaiminga trijų veiksnių kombinacija, kuri, tiesą sakant, iškraipo visą stojimo procesą. Tai yra pirmiausia tarybos pozicija, antra. Tai jog Turkija ir toliau laikosi kemalistinės ideologijos. O trečia, labai piktina tai, jog abi piktina tai, kaip elgiamas, abipusis elgesi dėl Kipro. Dėl Dabar aš manau, reikia susitelkti į esmiai turinį, abi pusės turi tai daryti dėrybose. Turime pripažinti, kad e, dėrybų procesas stringo ir tiek šiais, tiek kitais metais turime įvardinti alternatyvas Turkijos narystė Europos Sąjungoje. Dėkuoju gerbamui ponui Dafai. Ponas Komatsakos, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, noriu pasidžiaugti ponios Omen Reutin tikrai labai kokybiškų darbą. Bu, yra daugybė pakeitimų, tačiau nebejoju, kad pavyks pasiekti visiems primtiną ir gerą rezultatą. Keletas pastabų iš mano pusės. Manau, reikia elgtis sąžiningai Turkijos atžvilgiu, tačiau kita vertus reikia rimtai ir griežtai žvelgti į temas, kuriuo atžvilgiu turime tai padaryti. Ir turime kritikuoti tą faktą, kad Turkija iš esmės nesilaiko ES nustatytų kriterijų Turkija privalo pasirašyti ir ratifikuoti tarptautinį jūrų susitikimą, nes tai yra teisinas, kurio reikia laikytis. 27 valstybės narės yra pasirašyšios šį susitarimą ir jį ratifikavusios ir vienin, tekstilė, kuri to nepadarė, yra Turkija. Taigi ji turi pasirašyti šią sutartį kiek įmanoma greičiau. Kitas dalykas yra kaiminystės santykiai. Na taigi, mm, reikia, kad Turkija nustotų nutraukinėti uh, Turk Graikijos e, oro erdvę, ponas Mavro Nikolaus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat savo ruoštų norėčiau pasidžiaugti ponios Omen Reuten parengtų tekstu, kuris yra labai suderintas ir subalansuotas. Daugelis svarbių klausimų paliesti ponios Reuten dokumente, tai pavyzdžiui, Kipro klausimas. Ir jį reikia spręsti taip, kad kai kalba eina apie uh, lengvatas užimtoms teritorijoms, tai tai padėtų palengventi ir turkiškai kaip pradalė gyvenančių žmonių gyvenimą. Ir manau, kad šį klausimą reikės spręsti santykiuose su Turkija, o dėrybas dėl energetikos skyriaus galima pradėti tik tais tuo met, jeigu Turkija būtų demokratinė šalis. Tai yra, jeigu Turkija nebedarytų spaudimo Graikijai. O tai, kas sakė ponė Fliutre, iš dėl tiesioginės priekybos su okupuotomomis teritorijomis Kipro šiaurėje, tai, tai priliksta atitinkamai susitarimui, bet tiesą sakant, tai netitinka to, ką ES ir Junktinės tautas sakė dėl šio klausimo. Ir galiausiai, nes papadopolis dvi minutės. Uh, Dėkoju. Pone Omen Reutin tikrai labai um, profesionaliai parengė pranešimą, dėl kurio yra parengta nemažai pakeitimų ir aš esu suformulavusi pakeitimą dėl Armenijos. Daug pakeitimų liečia Kipro klausimą ir jie labiausiai susiveda į žmonių teisų šiame kontekste. Na, ir kolegos iš Kipro nori, kad būtų konstatuoti faktai, kad būtų aiškiai įvardyta, jog uh, Turkija yra pažeidus tarptautinę teisę, yra okupavus Šiaurės Kiprą ir yra nepasirašus ir neratifikavus atitinkamos sutarties. Turkija nesilaiko nustatytų kriterijų ir su tuo negalima taikstytis. Na ir yra kitų pavyzdžių iliustruojančių tą patį dalyką ir aš manau visą tai reikia atsižvelgti pranešime. Na kągi, Dar liko penkios minutės. Jas suteiksiu poniai pranešėjai. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar galiu pasisakyti trumpai. Ir kolegom pasakysiu štai ką. Visų pirma, tai e, sąžiningai ir griežtai reikia elgtis ne vien tik tais Turkijos atžvilgių, bet bandysite pelksis ir kolegų atžvilgių. Taigi pastabėlė iš mano pusės, ponė pirmininkė. Na, gal ir 2006, bet kaip ten e, mano pirmame pranešime, kai tuo tarpu šis yra jau ketvirtas, taigi tame pirmame pranešime aš kalbėjau apie problemas e, santykiuose su Turkija. Ir tos, tas pranešimas buvo labai išgirtas savo laiku ir nuo tada ir bendraudamas su kolegomis ir kitame kontekste nuolat pasakau, kad nereikia kartoti viso to, ką jau anksčiau minėjome. Tai Jeigu kalba eina apie šį pusęsalį, tai galiu pakartoti, bet nebūtina kiekvienas iki išsiplėsti dėl vieno ir pat, tos paties dalyko. O kai dėl tiesioginės priekybos ir narystės, tai čia taip pat noriu elgtis sąžingai ir nuosekliai. Kolegai Preda galiu pasakyti štai, ką jis minėjo įvairių pavyzdžių, pavyzdžiui, konkurencija bet e, būtent dėrybose dėl šios skyriaus komisijai didžiausios problemas kyla su Graikija. E, na taip, ko, Turkija dar nėra pasirengusi ir Tiesiog nėra prasmės elgtis labai geranoriškai, pradėti dėrybas dėl įvairių skyrių, jeigu techninių požiūrių tai dar neįmanoma. Mes turime būti atviri ir kritiški. Kiekvienas gali kreiptis į mane, išgersime kavos padelį kartu ir tuo pačiu pabandysiu įtikinti e, kolegas dėl to, kad geriau būtų, jeigu pranešimas būtų trumpas ir aiškus. Ačiū, jūs sutaupėte kelias minutės. Taigi galėsime laiku pradėti balsavimo sesiją. Dar keletas pastebėjimų. E, balsuosime plenarinėje kovo mėnesį dėl šio pranešimo. Taigi dabar prašome pasiruoškite balsavimo korteles, įdėkite jas e, į atitinkamą įrangą ir pasirenkime kitam darbo tvarkės punktui. E, balsuosime elektroniniu būdu dėl ES požiūrio Irano klausimų. Presentati 301 emendamenti, anche eh, se di questi... Buvo patikta 301 pakeitimas. Mes rengėme susitikimus su šešėliniais pranešėjais. Pranešėjai parengė 18 kompromisinių pakeitimų. Ir mes esame daugiausia už juos. Taigi dabar galime pereiti prie balsavimo. Ir pradėsime nuo ketvirto kompromiso. Kas už? už. Kompromisinis ketvirtas pakeitimas, kas prieš, susilaikė priimta. 77, kas už, prieš, susilaikė priimta. 78, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 84, kas už, prieš susilaikė atmesta. 77 buvo atmestas, todėl e, dabar reikėtų balsuoti dėl 79 brūkšnelis 80. Kas už prieš atmesta. 81. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 82. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ar norite pasitikrinti dėl 84-ojo? Gerai. 84 dar kartą elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame. Dvidešimt keturi už, trisdešimt du prieš, atmesta. 85. Ne, buvo atsiimtas. 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Taigi, 87, 88, 89 tokie patys. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Aš, 91. Kas už? prieš susilaikę priimta. Pasitikrinkime, elektroniškai pradedame. Allora, eh, beh, possiamo chiudere la votazione, manca solo un voto. Baigiame. 26 prieš 34 už priimta. 90, 92, 93 kartų. Kas už? Už. Prieš. Susilaikė priimta. 94. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 102, kas už, prieš, susilaikė priimta. 103, 4, 5 ir 6 kartu, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 107. Norite pasitikrinti gerai. Dėl 103, 4, 5, 6. Elektroniškai balsuojame. Pradedame. Baigiame. 31 prieš, 34 už, 32 prieš. Priimta. Šeštas kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Septintas kompromisas, kas už. Prieš susilaikė priimta. 108. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. žodinis pakeitimas? Parašyta, nebeskaitysiu, kas už, prieš, susilaikė priimta. 109, 115, kas už? Minutėlę. Manau, kad e, ponas Šekas nori pasisakyti. Pone, taip pirmininkė, tema labai sudėtinga, kadangi visi griežtai smerkia e, Irano Olandijos pilietės incidentą. Tačiau aš norėčiau pasakyti, mes pasirinkome šešėliniais pranešėjais, kad nebūtų vardyjami kiekvieni atskiri atvejai. Mes norime kalbėti apie principinius dalykus. Taigi ar mes kalbame apie konkrečius dalykus ar ne. Mes e, buvome sutarę neminėti atskirų atvejų ir aš norėčiau, kad būtų to laikomasi. Tačiau norėčiau pasakyti, jog mes nemanome, kad dėl to nereikėtų apgailę stauti ir to smerkti. Tačiau, man atrodo, mes turėtume laikyti savo principinio sutarimo. Gerai. Pasižymėme, ką pasakėte tačiau jau balsavome dėl žodinio pakeitimo, taigi nebegalime pakeisti. Na, aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį ir tai buvo svarbu prieš balsavimą, tačiau jūs manęs nepastebėjote, nežinau, kaip dabar galime tą išspręsti. Pirmininkė, galbūt galime perbalsuoti. Pirmininkas, atsiprašau, aš nenoriu pradėti diskusijų vėl šiuo klausimu. E, atsitiko ne taip, kaip norėjote, tai sunku, bet mes nebegalime pakeisti balsavimo. 109-115, e, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 114. Kas už? Pasitikrinsime elektroniškai. 109-115 pradedame. Aperta la votazione, chiusa. Baigiame balsavimą. 37 prieš, 29 už atmesta. 114. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 119. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 120, 121, 22, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 126, 7, 8, kas už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas kompromisas, kas už prieš priimta. 138, kas už prieš susilaikę priimta. 140-41, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 143, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 145. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 146. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 147-212. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 147-12. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Atsiimtas 155. Kompromisas 9, kas už prieš susilaikė priimta. 160, kas už prieš susilaikė priimta atmesta. 161, 2, 3, kas už prieš susilaikė atmesta. 164. Gerai pasitikrinsime elektroniškai dėl prieš tai trijų. 161, 2, 3. Elektroninis balsavimas. Pasitikrinkime. Pradedame, baigiame. Trisdešimt 2 prieš 35 už. Šimtas šešdešimt šeštas, septintas, aštuntas, kas už. Prieš susilaikė priimta. Šimtas šešdešimt devintas, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 170 kas už, prieš, susilaikė priimta. 172, trečias, ketvirtas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 175, kas už, prieš, susilaikę, priimta, atmesta. 176, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 177, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 10 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 183, ketvirtas ir penktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 186, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 219, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 187. Žodinis pakeitimas jums buvo išdalintas, manau. Nežinau, ar koordinatorius norėtų e, paaiškinti, ponas Gala. Na, jeigu sutarėme, galėtume atsijimti 188. Ir viduryje norėčiau kai ką įterpti. kad su sąlyga, kad būtų vykdomi susitikimai su pilietinė visuomenė ir po taško norėtume pasiūlyti susitikimus taip pat ir su politiniais kaliniais. Bet tačiau šis aspektas nebūtų būtinas. Taigi pabrėžia, kad ES institucijų lankytojai e, reiškia, jog vyktų susitikimai su pilietinės visuomenės nariais ir taip pat būtų galima susitikti su, pilie, su politiniais kaliniais, ypač tais, kurie buvo nuteisti mirties bausme. Šį sakinį mes norėtume įterpti. Trumpai, prašom. Dėkuoju. E, Sutinkamai su reglamento 156 straipsnė šeštą dalimi esame prieš e, šį žodinį e, pakeitimą, kai jau anksčiau buvo sudarinti kompromisai. Ačiū. Ponas Fanordinas, aš sutinku pirmininkė, man atrodo, mes čia turėtume elgtis atsargiai dėl šių vizitų. Yra lobistai, kurie nori lankytis Irane, mes žinome, kad Irano atsakingos institucijos uh, E, manipuliuoja tai ir iškraipa informaciją savo propagandiniais tikslais. Nemanau, kad mes norėtume, kad taip būtų. Taigi, nežinau, reikėtų pritarti tokiam žodiniam pakeitimui. Na, nepradėkime diskusijos. Šis pastebėjimas yra procedūrinis pastebėjimais, taigi e, mes balsavome prieš, o čia buvo pareikštas procedūrinis pastebėjimas, turime laikytis tvarkos. Taigi 187 be žodinio pakeitimo, kas už, prieš. Negaliu pasakyti, pasitikrinkime elektroniškai. 187 balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Ar jūs norėjote išreikšti frakcijos poziciją, ponia Galą? Pasakykite, e, jeigu norite. Nežinau, jeigu norėtumėte pateikti frakcijos poziciją, prašom. Uh, nes mes balsuojame be jūsų pakeitimo. Gal jūs norėtumėte išreikšti savo poziciją? Man, iš mano frakcijos man sari įspūdis, kad be šio žodžio pakeitimo nebegalėsime palaikyti apskritai viso šio pakeitimo. Allora, la votazione a questo punto si chiude. Taigi baigiam balsuoti. 54 prieš, 12 už atmestą. 188. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Toliau. 189. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 190

Toliau 11 kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 200-201, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 203 už prieš susilaiko patvirtintas 202-204, kas už prieš susilaiko patvirtinta 205 už prieš susilaiką patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 213 už. Atsiprašau. EPP nori pristatyti pakeitimą žodžiu. Ponas Galeris, prašom. Ankstesnė pozicija išbraukti paskutinę frazę nes kalbam apie atskirus atvejus. Taigi, mes siūlome išbraukti paskutinę frazę. Pane Roitant, taip aš pristačiau pakeitimą. If, if anybody, if anybody contacted... Jeigu kas nors su manimi būtų susisiekęs, būčiau pasakiusi, kad yra nepriimtina, nes ši ponė, ši moteris buvo pakarta sekmadienį, kitai kelia baisus pavojus. Kodėl mes negalime kreiptis į vyriausią įgaliotinę, kad jį ką nors padarytų? Aš nesutinku atsimti šį pakeitimą. Noriu, kad būtų dėl jo balsuojama. Šiuo atveju, kaip žinote, atsiprašau, prašau tylos. Užtenka vieno kolegos, kuris paprieštarautų žodiniam pakeitimui, reiškia, kad balsuojame dėl originalo. Taigi 213 už prieš susilaiko patvirtintas. 214 už prieš susilaiko atmestas. 215, atsiprašau, 218 už, prieš, susilaiko, nežinau, balsuojame elektroniniu būdu. 218. Balsavimas baigtas. 36 už 32 prieš. Patvirtinta. 13 kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 229. Dvi dalis. Pirma dalis kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Antroji dalis Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 14 kompromisas už. Gerai, patikriname balsavimą dėl antrosios dalies. 229 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 40 prieš 30 už atmestas. 14 kompromisas už prieš visą laiką patvirtinta. 2, 3, 1 už prieš sulaikę. Atsiprašau, reikia patikrinti. 2, 3, 4, 5, 6 balsuojame. Visi balsavote, baigėme balsuoti 30 prieš 36 už. Patvirtinta. 237 kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. 238 už. Prieš susilaikė atmetą. 240 už. Prieš susilaikė patvirtintas. 241 už prieš patikrinsime gerai. Pradedame balsuoti. Dar trijų balsų trūksta. Jau visi balsavote. 33 prieš, 36 už patvirtinta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 16 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 258 kas už prieš susilaikė atmesta. 259 už prieš susilaikė atmestas. 260 už prieš susilaikė atmestas, mano nuomonė. 262, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 263 už, prieš, susilaiko atmesta. 264 už, prieš, susilaiko atmesta. 265 už, prieš, susilaiko atmesta manau, kad patvirtintas. 17 kompromisas. Patikrinti gerai. Du šeši penki dar kartą balsuojame elektroniniu būdu. Baigėme 37 prieš 33 už. Taigi jūs atmestas. 17 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 281 prieš susilaiko atmestas, 282 už, prieš susilaiko atmestą, 283 už, prieš susilaiko patvirtintas 284. Čia dar vienas pakeitimas žodžiu. Ponas Landsbergis jį pristatys, taip. Pone pirminkė kolegos, norėčiau pristatyti supaprastintą, supaprastintą versiją. Po išbraukimo prieš Irano pabėgėlių stovyklas. Tokia formulė apima daugiau stovyklų. Tuos amunijas mes prieštaravome žodinio pakeitimui. Kaip sakiau, reikia vieno asmens, kuris nesutiktų su žodiniu pakeitimu, kad nebūtų jis įtrauktas. Taigi 284 dabartinę versiją. Kas už prieš susilaiko atmestas. 286 už prieš susilaiko atmestas. 287 už prieš susilaiko atmestas. 18 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas 295 6, 7. Kas už? Prieš. Geriau patikrinkime. Vadiname 5, 6, 7. Balsavimas baigiamas. 35 už, 33 prieš. Patvirtintas. 299 kas už. 299 už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau pakeitimas žodžiu, ant kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 301 už, prieš susilaiko patvirtintas, 22 už, prieš susilaiko patikrinkime, pradame balsuoti. du kolegos dar nebalsavo. Ar nenorite balsuoti? 35 už, 34 prieš atmestas. Dvidešimt trečias už, prieš, susilaiko atmestas. Dvidešimt ketvirtas už, prieš, susilaiko atmestas. Dvidešimt penktas už, prieš susilaiko atmestas. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 30 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 31 atsimtas, 32 už. Norite grįžti prie 30. -ojo. Pradame balsuoti. Baigime balsuoti. 35 prieš, 34 už. Nedidelė dauguma atmesta. 302 už. Prieš. Susilaiko. Geriau patikrinkime. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Vieno balso persvara patvirtintas. 35 įsimintas, 36 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 37 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 38 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 39 atsimtas, 40 už. Prieš susilaiko patvirtintas 41 už. Prieš susilaiko patvirtintas 42 už. Prieš susilaiko patvirtintas 42. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. 29 prieš, 40 už, patvirtintas 43 už, prieš, susilaiko, patvirtintas 44 už, prieš, susilaiko atmestas 45 už, prieš, susilaiko, patvirtintas 46 už, prieš, susilaiko atmestas Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 54.5, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 56 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 57 už, prieš, susilaiko atmestas. Norite patikrinti gerai, 57 balsuojame elektroniškai. Trisdešimt penki prieš, trisdešimt keturi už vieną balsą persvarą atmestas. Taigi reikia balsuoti dėl kitų 58 už, prieš, susilaiko atmestas, 59 už, prieš, susilaiko atmestas, 60 už, prieš susilaiko atmestas, 61 už, prieš susilaiko atmestas, 62 už, prieš susilaiko atmestas, 63 už, prieš susilaiko atmestas, 64 penktas, kas už prieš susilaiko atmestas 66. 64.5 balsuojame dar kartą elektroniniu būdu. Dar vienas kolega nebalsavo, balsavimas baigtas. 31, 33 atmestas. 66 už, prieš susilaiko atmestas. 67 už, prieš, susilaiko atmestas. 68 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 70 už, prieš, susilaiko atmestas. 21 už, prieš, susilaiko atmestas. 72 už, prieš, sulaiko patvirtintas, pirmasis kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, antras už, prieš, susilaiko patvirtintas, trečias už, prieš, susilaiko atmestas. Penktas. Atsiprašau. Trečias buvo atmestas. Tai reikia balsuoti dėl ketvirto. Ketvirtas kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Penktas kas už? Prieš susilaiko. Mm, sunku nuspręsti. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame. Baigime balsuoti. 37 prieš, 32 už atmestas. Šeštasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintasis atsimtas, aštuntasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtas, vienuoliktas už prieš susilaiko patvirtina. Pirmasis kompromisas, kas už. Norite 10.11 patikrinti. Gerai, pradame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 34 prieš 61 atmestas. Pirmasis kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 21 už. Prieš susilaiko atmestas. Todėl galtinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 62 už, 3 prieš, patvirtintas, sveikiname poną Belderį. Ponas Lafranka, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tiesiog norėčiau pasakyti, kad šiame komitete buvo laikomas džentelmenis susitikimo praktikos ir todėl e, visuomet būdavo pritarme žodiniams pakeitimams ir nebuvo laikomasi nuostatų e, įstatose. Na, jeigu e, kažkokia frakcija paprašė laikytis džentelmenų starimo, o dabar ir dėl kitų pranešimų balsamuose laikome šio starimo. Na ir manau, demokratiškiau visuomet būtų pritarti žodėms pakeitimams. Šiandieną mūsų frakcija siūlė, uh, pal, siūlė pakeitimų ir manau, kad sutarimas, kompromisas yra, e, yra demokratiškis dalykas, o jeigu ne, tai tuomet laikykime uh, įstatų. No, Na, neturiu ką pridurti prie to, ką pasakėte, jūs aš esate teisus. E, pasakydamas tai, ką pasakėte, bet pakanka, kad e, jeigu vienas kolega nesutinka su žodiniu pakeitimu, tai tuomet jau reikia elgtis kitaip, sutinkamai su darbo tvarkos taisyklėmis. E, Jeigu, aišku, darbo tvarkos taisyklės bus aiškinamos kitaip ir frakcijos dėl sutotars, tai elgsimės kitaip. Bet kol kas yra taip, kaip yra, o dabar pirmininkamą perdodu ponui Pasku, nes man tenka išvykti. I_T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 prie diskusijos dėl pakeitimų bei perkime prie ES e, bendradarbiavimo santykiai su Persų įlankos bendradarbiavimo taryba. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Taigi, Apie ką kalba eina šiame pranešime? Mes bandėme išryškinti štai ką. Mes ES ir Persijlankos bendradarimo tarybos narės turi plėsti ir gilinti savo e, e, politinius santykius. Yra daugybės ryčių, kuriuose galėtume bendradarbiauti, bet e, šiam tikslai pasiekti reikia galiausiai užbaigti e, tas ilgai trunkančias dėrybas tam, kad sudarytume laisvos priekybos susitarimą. Iš kolegų susilaukė 72 pakeitimų ir ypač norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą pavyko daugelį pakeitimų apjungti į kompromisus ir tikimės, kad dauguma frakcijų juos palaikys. Dauguma pakeitimų liečia penkias problemos rytis. Tai yra pirmiausia žmogaus teisės, antra regioninį diplomatijos klausimai, tarpininkamo klausimai tarp e, religinis dialogas. Ketvirta, ES matomumas bei išorės veiksmų tarnybos vaidmuo. Na ir penkta, dvi šalių santykių rutuliojimas. Pirmas klausimas - žmogaus teisės. Na, Savo pakeitimuose kolegos išreikškė būkštavimą dėl lyčių lygybės klausimo, kovos su diskriminavimu, moterų teisių. O taip pat mm, mažumų ar religinių bendruomenių narių diskriminavimas. O konkrečiai migrantų klausimai pakeitimuose daugiausia sustelkima į žmogaus teisės, o taip pat į tą faktą, jog parlamentas yra prieš mirties bausmę, o taip pat e, prieš bausmę užmėtant akmenimis. Taip pat kitas bausmės, kurios yra įprastos Persilankos bendradarbiavimo tarybos žvalstybės narėse. Jau keletas metų šiuose šalyse taikomas naujas procedūros, vyksta socialinis ir politinis modernizavimas ir šias reformas reikia paskatinti ir paremti. Per Silankos bendradarbiavimo tarybos šalių pastangas reikia paremti, jas reikia tęsti. Na ir manau, kad apie tai reikia uh, aptarti konstruktyviai ir atvirai. Ir Tame pokalbė turėtų dalyvauti arabiškos Persijų lankos bendradarbiavimo tarybos šalis, o kito, iš kitos pusės Europos Sąjunga. E, tarp regioninė diplomatija. Pranešime atkreipėme dėmesį į tai, jog Persijos lankos bendradarbiavimo taryba yra labai svarbus veikėjas Izraelio e, krizė, e, Libanas. E, Palestinos konfliktas Persijos įlankos bendradavimo taryba čia užtikrina stabilumą, vaidina svarbu vaidmenį. Na ir bandoma užtikrinti tai, kas šiame ypač nestabilime regione. Tai išplaukė jau iš pirmojo pranešimo ir, man rodos, kompromisas, kurio pavyko pasiekti, siekti su uh, šešėliniais pranešėjais yra iš tikrųjų geras. Persilankos bendradavimo taryba iš tikrųjų svarbus veikėjas regione ir visai neseniai islamiškas vystimasi bankas sudarė susitarimą su jungtinių tautų pabėgėlių fondu tam, kad gazos ruošia būtų įgyvendinti svarbus projektai. Siūlome tai paremti aštuntame pakeitime tačiau e, reikia didesnių sumų nei 6 milijonai do, JAV dolerių. Na, 6 e, milijonai yra gerai, bet tai tikrai netitinka finansavimo galimybių, kuris turi šios šalis. Toliau religiniai klausimai. Daugelį pakeitim kreipiamės dėmesys į tai, jog tarp religinėme dialoge šios uh, šalis turėtų suvaidinti teigiamą vaidmenį, ypač kai kalba eina apie dialogą tarp šitų ir sunitų ir ne vien tik tais, kai kalba eina apie dialogą tarp musulmonų ir krikščionių. Štai tai galime konstatuoti iš pateiktų pakeitimų. Taigi tarp, valst, tarp religinis dialogas, o taip pat didesnis abipusis supratimas. Na, pavyzdžiui, daroma tokių pasiūlymų, kaip studentų mainai, e, mokslininkų dėstytojų mainai, taip pat e, mokslinų tyrimų bendradarbiamo projektai, o taip pat e, projektas Tiltas kuris padėtų vykdyti diplomatinės ir švietimo kampanijas, galėtų prisidėti prie šių tikslų pasiekimo. ES matomumas, o taip pat ES išorės veiksmų tarnybos vaidmuo. Tai yra, kaip šie aspektai prisidėtų prie santykių su Persijos įlankos bendradarėme taryba gilimo ir gernimo. Mes bandėme tinkamai suformuluoti kompromisus šioje srityje apjungti pakeitimus, mes dabar turime išorės veiksmų tarnybą ir ją turime ir pasitelkti. Na ir manome, kad Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalise reikia įsteigti naujas misijas. Kol kas Rijadis Saudė Arabai yra tik tais viena tokia atstovybė šešioms e, Persijos įlankos šalims. Taigi reiškia, kad ES nesimato šiose šalise ir ji nėra tinkamai atstovaujama. Na ir jeigu dėrėsime su Persijos įlangos bendradarbiavimo tarybos šalimis dėl laisvos priekybos tarimų, tai po 20 metų darybų reikia pasiekti, kad šis sutarimas būtų e, nuolatinis, privalomas, o tam reiškia, kad ES turi matytis dvišaliai santykiai. Aptarėme šį aspektą su šešėliniais pranešėjais ir galvojame, ką daryti, jeigu darybos dėl laisvos prekybos sutarimo dar truktų metų metus. Ir pritariu bendrai nuomonai, tačiau kai kurie mano, kad kadangi nėra daugia šalio susitarimo, E, su Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalimis. Jeigu nėra tokio sustarimo tarp Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir ES, tai tuomet reikia dvi šalių sustarimų tarp ES ir pavienių Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybių narių. Aš manau, kad ir komitete, ir plenarinė sesija, reikėtų apie tai diskutuoti, ką daryti. Na, aš nenorėjau išryškinti kažkokių konkrečių specifinių atvejų, juk rengiamo proje, pranešimo tikslas yra apibendrinti santykius su visomis Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos narėmis, o ne apsiriboti vien tik tai santykiai su viena konkrečia šalimi. Na, o mm, bandėme atitinkamus pakeitimus apjungti į kompromisus tam, kad nebūtų minimos konkrečios Persijos įlankos bendravimo tarybos šalis. Ben pastebėjau, kad vertime iš prancūzų į anglų kalbą e, ketvirtoje pastraipoje dradu trabai leng, angliškai turėtų būti išversta ne teisė į darbą, o darbo teisė. Like Dabar norėčiau paklausti pono Richardo Hovito nuomonės, prašom. Um... Dėkoju. Pirmiausia, socialistų ir demokratų frakcijos vartų norėčiau pasakyti, kad ponas Bodi, aišku, parodė labai aktyvų interesą šiam regionui ir jis dėrėjosi su šešėliniais pranešėjais ir atsižvelgė į jų nuomonę, todėl norėčiau padėkoti jam už jo pranešimą, už darbą kartu. Buvo labai lengva pasiekti sutarimo dėl kompromisų. Buvo atsižvelgta į socialistų ir demokratų frakcijos pageidavimus, mes norėjome turėti bendrą sąrašą e, saugumo problemų tame regione. E, šeštoje dalyje tai buvo pareikšta, taip pat norėjome akcentuoti artimųjų rytų procesą, norėjome panaikinti žodžius islamistai, sąsajoje su teroristai manėme, jog nereikėtų daryti tokių religinių etikečių. Toliau dalyje dėl nediskriminavimo, ketvirtoje dalyje mes manėme, jog e, būtų svarbu įtraukti ir seksualinė, seksualinę diskriminaciją. Taip pat e, reikėtų suprasti, kas yra mažuma ir mažumos. Europos Sąjungoje mes turime tokias skirtingas koncepcijas e, ir apie tai kalbama ketvirtoje dalyje. Mes jautriai diskutavome apie mirties bausmę Konkrečiai kalbant apie mirties įvykdymo bausmės praktiką, e, dauguma iš mūsų jos yra tiesiog atgrasios e, tos praktikos. Mes e, pasižiūrėjome į šį sąrašą ir į tai buvo atsižvelgta atitinkamoje dalyje. Mes pabrėžėme, jog mirties bausmė apskritai yra nepriimtina visais atvejais. Uh, Mes norėjome, kad būtų padaryta teigiama nuoroda į Arabų taikos iniciatyvą, sąsoje su artimųjų rytų taikos procesu. Mes, kaip jau ponas Baudį išangoje ir pasakė, norėjome, kad būtų išreikšta parama Persijos įlankos valstybėms. Ir apie tai kalba šeštos dalies B papunktis. Taigi mes tikrai pasiekėme kompromisu visais klausimais. Paskutinis pastebėjimas susijęs su moterų galimybė mokytis. Aš prašau frakcijos, visų frakcijų pritarti tam pakeitimui. Labai svarbu tai yra arabų ir Persijos įvankos kontekste. Galiausiai E, mačiau, jog tai vyko ir tarptautinės priekybos komitete. Norėčiau pasakyti ponui Baudžiui ir kitiems komiteto nariams, jog yra tikrai tvirta nuomonė dėl to, kaip mes šiame pranešime e, skatiname e, bendradarbiauti Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą E, su kitais atitinkamais veikėjais. Taigi labai svarbu pabrėžti mūsų troškimą skatinti dvišalius e, santykius su konkrečiomis valstybėmis. Ir tikrai mano paties frakcijoje laikomas įtvirtos nuomonės, kad mes turėtume susikoncentruoti ties daugia šalių požiūriu. E, socialistai priekybos komitete E, tai išreiškė tokią nuomonę, kuomet buvo balsuojama. Mums tai yra labai svarbus klausimas, tai nėra nežymus klausimas. Ir todėl, esant pranešėjo pritarimui, mes prašėme e, kompromiso dėl 25 pranešimo dalies. Pone Jakanmakis teikia atskirą pakeitimą dėl dvišalių santykių skatinimo. Ne, nežinau, ar jie yra čia, tačiau tikrai būtume dėkingi, jeigu jie galėtų atsakyti į tai, ką aš ką tik pasakiau. Ir sakyčiau, jog mes turėtume balsuoti prieš tą pakeitimą ir prašyčiau kitų frakcijų apsvarstyti e, tuos argumentus. Vis dėlto norėčiau pabrėžti, jog uh, Mes tikrai labai konstruktyviai bendradarbiavome ties šiuo teisės aktu ir dėkoju ponui Baudžiui komiteto vardu. Dėkoju. Pone Pribolds, prašom. Ik zou namens uh, de groep van de. Ačiū pirmininkė. Žaliųjų AFA eh, frakcijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjui Bodį už jo labai gerą ir atvirą bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Mes pateikėme e, daugybę pakeitimų, pasiekėme kompromisų, kuriuos jis parengė, taip pat turėjome daugybę pakeitimų iš kolego, ypač žmogaus teisų klausimais, mums pavyko juos įtraukti ir dėl to šis tekstas tapo e, labai subalansuotas. Vis dėlto savo frakcijoje manome, kad turėtume žengti žingsnį dar toliau, ypač kalbant apie paramą bendruomenėms ir pilietinėms organizacijoms dėl tarptautinių susitarimų ratifikavimo su atitinkamomis valstybėmis. Mes neturėtume pamiršti, kad visos šešios Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybių turi ribotą politinį atstovavimą, ypač kalbant apie moterų atstovavimą. Ir dauguma daugumoje atvejų jos tos valstybės neturi tiesiogiai renkamo parlamento. Taigi manome, kad mes kol kas neturime tinkamos tarptautinės apsaugos ir priežiūros, e, kurią teiktų tarptautinės institucijos ir kuri galėtų tarnauti kaip teigiama įtaka toms valstybėms. Taip pat yra tarptautinis susitarimas dėl moterų diskriminacijos, tarptautinis konventas dėl socialinių ir kultūrinių teisių ir taip pat bendradarbiavimas su Junktinių tautų komisija žmogaus teisų klausimais. Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybės narės turėtų teisę kreiptis į šias institucijas. Uh, Ir taip pat yra e, specialusis jungtinių tautų pranešėjas dėl teisėjų nepriklausomumo. Man atrodo, jog šis pranešimas tikrai turėtų spausti Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybės narės pasirašyti tuos susitarimus ir labiau dirbti kartu su jungtinių tautų struktūromis. Ir tai tik pri padėtų tų valstybių žmonių geroviai. Mano frakcija pateikė daugybę pakeitimų ir tikiuosi, jog jūs jiems pritarsite. Galiausiai, pirmininkė, energetikos klausimų, manau, kad e, ITRE komitetas viename iš savo pateiktų pakeitimų rekomenduoja, kad bendradarbiavimas su Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėmis būtų skatinamas energetikos efektyvumo srityje turėtume palaikyti tą pasiūlymą. Toliau mano frakcijos patiktas 62 pakeitimas taip pat siūlo tuos pačius dalykus ir siūlau jam pritarti. Ačiū, ponas Mair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija taip pat norėtų padėkoti ponai Baudys už atliktą darbą. Na, vėlgi, prisimint tai, kas vyksta Tunise ir Egipte, dabar mąstame, iki kokios linijos ES galėtų panaudoti visas turimas priemonės tam, kad galima būtų atskleisti ir mūsų šios nusikaltimus, kuriuos režimai atliko moterų ir vyrų atžvilgių šešiose šalyse, o dėl jėzmininės revoliucijos ir demonstracijos, kai yra nepriklausomės aikštė, kur dalyvavo milijonas demonstrantų, tai visų šį įvykių akivaizdu turime pamastyti, kokią įtaką turi ES. Ir mūsų frakcija viską žiūri kritiškai. Manome, kad dar turime mažai įtakos ir nepanaudojame priemonių tam, kad galėtume prisidėti prie režimų ar monarchiškų režimų e, demokratizavimo. Ir tie režimai yra plačiai paplitę pasaulyje. Taigi esame parengę esminių pakeitimų. Pirmiausia, tiesiog e, reaguojame e, ir lietai sudarydami šį susitarimą dėl laisvos priekybos, nes egzistuoja tam tikra simetrija. Ne viskas yra uh, priekyba, ne viskas susiveda į um, rinką, tai rodo, kas vyksta šiuose šalyse ir pasaulyje. Esame parengę įvairių pakeitimų tam, kad um, e, nusistatytume savo poziciją uh, šias, šioje sudėtingo geografikoje. Na, žinote, kad, pavyzdžiui, JAV energetikos klausimus suveda į nacionalinio saugimo klausimus. Na ir mes čia kalbame apie e, regioną, kuris yra sudėtingas. Ir turime paraginti nusiginkluoti tą regioną, kuris galėtų būti uh, svarbus veikės santykiuose su Iranu arba artimaisiais rytais, tačiau tas sustarimas tarp JAF ir Saudo Arabijos karinės bazės Baranio, Omare ir Saudo Arabijoje ir tas vaidmo, kuris vadina JAF karinės bazės konfliktas, pavyzdžiui, su Irake, paskatino pateikti pakeitimus tam, kad išliktų ES profilis bandymas e, progresyviai nukarinti šį, iškarinti šį regioną. Na ir JAF visuomet teigia, kad tai yra saugumo klausimas. E, diplomat, energetinius klausimus bando galima išspręsti per diplomatiją, tačiau tai nereiškia, kad reikia diskutuoti kitų šalių teritorijose savo karinės paėgos. Na ir uh, kovoti su terorizmu reikia, pavyzdžiui, per e, policijos ir um, teismų bendradarbiavimą, kaip tai darome mes, civilizuotas šalis, vietoj to, kad e, būtų bombarduojami nekalti žmonės. Būtent todėl ir pa patikėme šios pakeitimus. Ir manau, kad tokiu būdu galėsime išryškinti uh, ES požiūrį šį regioną ir tokiu būdu galėsime prisidėti prie diskrim, kovos su diskriminacija, moters vaidmens šiuose regionuose skatimo, taip pat galėtume kovoti su mirties bausme, religijos laisvė, o taip pat prisidėtume prie to, kad migrantai darbuotojai šiame regione būtų traktuojami geriau, nes kai sumažėja priekyba uh, ginklais galėtume pasiekti būtent mūsų nusibrieštų tikslų. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Baudis e, už jo puikų pranešimą ir taip pat bendradarbiavimą. tekstas nurodo tiek probleminės sritis, tiek ir galimybės susijusias su ES ir PIBT santykiais. Norėčiau pabrėžti būtiną poreikį didesniam bendradarbiavimui tarp ES ir PIBT valstybių narių. Matėme per pastarąsias savaitės vykusius įvykius Afrikoje ir reikėtų identifikuoti ES ir PAIBT bendradarbiavimo sritis, taip pat ir užsienio politikos srityje. Mes dedame rimtas pastangas siekdami regioninio bendradarbiavimo, o tai yra labai svarbu, kuriant gerus kaimininius santykius ir stabilumą tame regione. Bet to aš ypač džiaugiuosi dėl to, kad mes radome bendrą sutarimą dėl to, jog reikėtų skatinti švietimą ir studentų mainus. Tolesnio bendradarbiavimo pagrindas turėtų remtis Europos ir Persijos įlankos valstybių jaunimu. Galiausiai norėčiau atsakyti į pono Hovito klausimą. Jis klausė apie dvišalį bendradarbiavimą. Norėčiau pabrėžti poreikį gerinti ES dvišalius santykius su Persijos įlankos valstybėmis. Taip pat norėčiau pabrėžti tą svarbą, jog mes turėtume pasiūsti aišku signalą Katerinai Ashton dėl to, jog reikėtų vystyti dvišalius santykius su kiekviena Persijos įlankos valstybė. Valstybės narės yra įvairios, jos turi skirtingus prioritetus, skirtingas problemas. Ir manau, jog reikėtų gauti informacijos iš kiekvienos atskiros valstybės apie jos poreikius ir prioritetus. Tai yra kaip ir ES, tačiau įvairios skirtingos valstybės. Ačiū. Dėkuoju, pon Sana Franka. Gracias, señor presidente. Creo que es difícil encontrar un ponente más para realizar este informe. Ačiū, pirmininkė. Sunku rasti geresnės kvalifikacijos pranešėja negu ponas Būdys. Puikus darbas. Jis apima visus svarbiausius dalykus, įskaitant, e, kai galvom apie bendradarbiavimą su Persų įlankos tarybos narėmis. Reikia kalbėti apie strateginius santykius. Daugelis jų yra paminėta ir mano frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes manome, kad mes tikime laisvos priekybos nauda. ES tiki priekybą, nes priekyba yra, reiškia taiką. Ir manau, kad mūsų konkurentai yra įstikinę, kad neturime jų uh, jiems jų, jų izoliuoti. Taip, šį rytą kalbėjomės apie Merkosiūro šalis, apie bendros žemės ūkio politikos reformą ir nusekliai plėtoti visas politikos rytis. Tai jeigu e, kuriame tokį klubą, kaip Europos Sąjunga, turime taikyti visus principus nuosekliai ir taip derinti, sukurti bendras pozicijas visiems. manau, kad e, e, Persijos įlankos šalis gali tikėtis tokio nuoseklumo iš ES pusės. Na, o pavojai, kurie gali atsirasti dėl ginklavimas ir varžybų vidurio rytuose, e, tikrai turėtų kelti nerimą. Tai yra paminėta pranešimo šeštoje dalyje Šiaurės Afrikoje, arabų pasaulyje e, padėtis keičiasi, tai reikia paminėti ir pranešime, tai yra paminėta ketvirtoje dalyje, kur šios šalis kviečiamos išvalgiai skatinti žmogaus teisų apsaugą. Vis pranešėjas visiškai teisingai sako, kad situaciją iš tikrųjų galima pagerinti. Galim, kalbama apie bendradarbiavimą energetikos srityje, tai yra labai svarbu. Jeigu turėsime galvoje augančias naftos kainas ir situaciją valstybės narėse, švietimas, švietimas taip pat yra svarbu ir tai yra aiškiai paminėta, tai visiškai atitinka parlamento pozicijas patvirtintas anksčiau. Aš pritariu e, visiems šiems dalykas. Tačiau vieną dalyką norėčiau paminėti, tai yra, kai kalbame apie strateginius santykius, reikia paminėti žmogaus teisės. Reikia pasakyti, kad mūsų ryšiai turėtų būti pagristi tais principais, kurie įkvėpia pačią Europos Sąjungą, nes kai naudojamasi realpolitik principais, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikos šalise į pietus viduržėme jūros, tai nesuteikia daugiau stabilumo. Man atrodo, turėjome pasimokyti. Neieškokime kaltų tarp kitų, pasimokime patys ir e, remkimės principais. Tai tiek norėjau pasakyti apie puikų pranešėjo darbą. Visiškai nuoširdžiai Nemanau, kad kas nors e, žino daugiau apie situaciją tose šalise negu ponas Budį. Ačiū, ponė Budė, ar norite ką nors dar pasakyti? Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai visų pirma atidžiai paklausiau jūsų pasisakymų ir tikrai dėkoju šešėliams pranšėjams už pagalbą rengiant pranešimą. Dabar kalbėsiu gana trumpai. Ponui Salfrankai noriu pasakyti, kad, kad mes iš tiesų tai pabrėžiame savo tekste, iš tikrųjų pabrėžiame žmogaus teisų klausimą, tai yra labai svarbus klausimas santykiuose su tą pasaulio dalimi. Tačiau pasklausius pono Merio noriu pasakyti, kad santykiai tarp ES ir e, Persijos įlankos bendravimo taryba yra ne tas pats, kas e, santykiai tarp ES ir į pietus nuo viduržėmio jūros esančiamis šalis, šalimis. Su tomis šalimis mes turime asociacijos sustarimus, tai yra kaiminystės politikos dalis, kai kalbame Persijos įlankos šalis. Mes netgi neturime uh, laisvosios prekybos sutarties su jomis. Aš nesakau, kad dėl to turime nekreipti dėmesio į žmogaus teisų klausimus, tačiau lūkesčiai negali būti tokie patys. E, kai kalbame apie šalis, su kuriamis dėl laisvos prekybos sutarties daromės jau 20 metų. Pavyzdžiui, su Egiptu turime bendradarbiavimo ir e, bendradarbiavimo susitarimus, kur nurodyti žmogaus teisų pagarbos principai. Na, šių valstybių, apie kurias kalbame, bruožas yra tai, kad jos yra paveldimos monarchijos. Na, galima sakyti, kad ir Europoje yra daug monarchijų, tačiau valdžia pasiskirstyta čia visiškai netaip. Mirties bausmė. Apie tai daug kalbama, o bet koks, bet ir kalbam apie e, bausmę sužalojant, apie tai kalbame gana tvirtai pranešimo tekste. Nusiginklavimas, apie ką kalbėjo ponas Meiris. Na, aišku, mums e, visiems būtų ramiau, jeigu Persų įlankos e, regionas būtų demilitarizuotas. Tačiau, kai kalbame apie arabų pusės demilitarizavimą, pavyzdžiui, Arabų Emiratų ir Saudo Arabijos demilitarizavimą, tai man primena, ką sakė François Mitterrandas Bundestage, kai jis pasakė, kad Europoje raketų yra tik tai rytuose. Na, persų įlankoje daugiausia ginklų sukaupta Irano pusėje. Ir neturėtume Persijos įlankos bendravimo tarybą jos šalis kviesti nusiginkluoti, turint galvoje, kad šiame regione mm, tikrai nevyksta nusiginklavimo procesas. Kai dėl paralelių dėl to, tarp to, kas vyksta Persijos įlankos rajone ir Magrebe, yra ribos tarptų palyginimų. Situacijos kartais prieštaringos. Pavyzdžiui, vienoje varsybių Katare veikia Al Jazeera televizijos kanalas, kuris apskritai vertinamas kaip vienas iš svertų sukilimams Tunise ir Egipte. Na, o pačiame Katare, 500 metrų už Al Jazeera būstinės, yra amerikiečių pajėgų būstinė e, Persijos įlankos rajone. Taigi yra tam tikrų prieštaringų situacijų. Aš neskaičiau, kad tai yra šizofreninė situacija, bet prieštaringumų kai kuriuose šalise, tų šalių politikoje yra. Viena vertus jos ragina revoliucinius judėjimus, o kitą vertus e, suteikia bazę amerikiečių pajėgoms Persijos įlankos rajone. Na, aš nemanau, kad turime atmesti žmogaus teisų ar mirties bausmės ar žalojimų klausimus ar to, kad reikia lygčių lygybės ar e, klausimo, kaip spręsti migruojančių darbuotojų padėties klausimus. Tačiau Mes neturėtume stengtis primesti politinio modelio, nes vakarai, Junktinės valstijos ir kai kurios Europos valstybės 2003 metais bandė primesti tam tikrą politinį modelį ir tuomet kilo antrasis karas Irake. Žinome, kokios viso to pasakmės. Taigi turime labai aiškiai turėti galvoje, kokie mūsų principai ir turime E, šiek tiek prisiminti ir kai kurią vakarų pasaulio vykdytą politiką toje pasaulio dalyje. Taigi, pirmininkas, balsuosime komitete vasario 10 dieną. Toliau pereiname prie kito klausimo. Pono Provera pranešimas, mūsų vicepirmininko pranešimas dėl nestabilumo atsiradę migracijos srautai, ES užsienio politikos taikoma apimtis ir vaidmuo ši tema atrodo kaip niekada svarbi šiuo metu. Prašom, Promena Provara. Ačiū, pirminkė. Man atrodo, iš tikrųjų šis pranešimas yra savalaikis ir svarbus. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie nori pateikti pasiūlymų ar pakritikuoti pranešimą. Migracija yra labai įdomi tema. labai dažnai ji, ją žiūrima šališkai ir neobjektyvai, o be objektyvumo sunku pasiūlyti veiksmingą politiką. Migracija yra istorinis ir pasaulinis reiškinys per pastarosius keliarą metus. Jis tapo labai svarbiu gyvenimo veiksniu, kuris turi socialinių, ekonominių, politinių ir kultūrinių ir humanitarinių pasiekmių. yra teisėta migracija, neteisėta migracija. Žmonės, kurie migruoja iš e, konfliktų regionų, kur negerbama žmogaus teisų, kur įvyksta stiknės nelaimės, kur trūksta demokratijos. Bet dažniausia migracijos priežastis yra noras pasirūpinti savo geresnę ekonominę situaciją, geresnių gyvenimų, geresnę gyvenimo kokybę palyginti su kilmės vieta. E, neteisėta migracija kelia nerimą, nes situacija iš tikrųjų blogėja. Didėja e, vergystės. Uh, atvejų, taip pat e, dėja naudžiavimas, išnaudojimas, e, nusikalstamumas. E, Visą tai susiję su nelegalia migracija. Siūloma įvairių politikos sprendimų kovojant su nelegalia migracija. Todėl nepakanka turėti vien tik tai griežtus ar aiškius įstatymus ar represinę politiką vykdyti reikia bendradarbiavimo politikos su mažiau išsivyščiusiamis šalimis, pakankamai kilnę politiką, kurie atsižvelgtų į tų žmonių poreikius, o ne tik pasiremtų teoriją. Bendradarbiavimo e, vystimosi politika praeitie e, pasirodė turinti trūkumų ar neefektyvi. Pastarųjų 56 56 metų istorija iš tikrųjų rodo, kad e, migracija kaip reiškinys auga. Politikos nesėkmės priežastis, kurią labai svarbu suprasti ateičiai, yra korupcija, struktūrinės problemos e, šalise, kuriuose galbūt reikėtų imtis veiksmų, paramos projektai, kurie netitinka paramos gavėjų poreikių. Net jei ir būtų tokia bendradavimo, bendradavimo ar vystimosi politika, kuri būtų laikoma tobula, jos vis tiek nepakaktų, kad būtų galima sureaguoti iš šį sudėtingą procesą. Visų problemų problema yra nestabilumas politinis, ekonominis nestabilumas, kai kur natūralios priežastys ir socialinės priežastys, kaip neseniai matėme Magrebo šalyse, pavyzdžiui, Tunise ir Egipte. Na, trumpai apie nestabilumo klausimus. Apskritai, e, politinis nestabilumas pasireiškia žmogaus teisų pažeidimų, kartais e, diktatūromis, plėtros e, trūkumu. E, taip pat klimato kaita ar stikinėmis nelaimėmis, kurios dažnai išvaro šimtus tūkstančių žmonių iš vieno regioną į kitą, iš vieno žemyną į kitą. Na, e, tačiau yra dar ir socialinis nestabilumas, kuris šiuo metu yra ypač e, svarbus. Galbūt reikėtų kalbėti daugiau apie stabilumą, o ne nestabilumą. E, kai kas mane, kad dešimtmečiai Mubarako buvimo valdžioje Egipte garantuos politinį stabilumą šalyje, tačiau šis stabilumas kaip tik ir žlugo e, žmonės sukyla dėl socialinio nestabilumo. Todėl politinio pasaulio ramybė yra dirbtinė, yra paviršutiniška. Tunise kuriame situacija, palyginti su Egiptu, buvo kitokia. E, tačiau ten, kaip ir, pavyzdžiui, Alžyre trūksta socialinių struktūrų, kurios būtų kaip tarpininkės tarp e, valdomųjų ir valdančiųjų, pavyzdžiui, profsąjungų, kurios galėtų atstovauti darbininkų teisės politinių partijų, tikrų politinių partijų, kuriuose būtų galima diskutuoti ir suprasti žmonių poreikius. Asociacijų. Labai dažnai e, neužtikrama asociacijų teisė tose šalise arba tik tai tam tikrų asociacijų galimybė yra. Visą tai yra struktūros, kurios e, leidžia sukurti demokratiją. Taigi toks išorinis stabilumas yra pakertamas ir yra kvestionuotinas dėl socialinės infrastruktūros trūkumo. Dabar ekonominė ir finansinė pagalba, dar kartą pakartosiu tai ir užbaigsiu, nes pirmininkas prašo kalbėti trumpai. Taigi, ekonominė ir finansinė pagalba visada yra reikalinga, tačiau ji turi būti veiksminga. Ji turi e, duoti konkrečius projektus ir atitikti konkrečius poreikius. Tai turi būti susijęs su politika, kuri skatintų augimą, artėjimą link demokratijos ir pastumėti tas šalis, kuriame, kuriams padedame link demokratijos ir sukurti institucinės struktūras, kurių reikia demokratijai. Taigi pagarba žmogaus teisėms ir visi kiti demokratijos dalykai yra svarbus. Tačiau čia taip pat ir įtraukčiau ir galimybių lygybę. kas e, leikia, leidžia e, kurti lengviau socialinius santykius. Ačiū. <clears throat> Now, uh... Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti poną Broką, ar jis norėtų ką nors pasakyti migracijos tema. Ir paskui ponas Stanokas. Aš neprašiau žodžio. No, okay. Ne, gerai. Tarmontalto, dvi minutės šešėlinis pranešėjas. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė e, šis pranešimas e, pasiekė pusiausvyrą ir pranešėjas Provera paaiškino posėdžiui šiandienos labai išsamei pranešimo dalį susijusią su uh, migraciją kylančią dėl nestabilumo. Rezoliucija taip pat turi ir kitą su tuo susijusią aspektą. Iš esmės, ES užsienio politikos apimtis. Vyroja tendencija, kad ir ji yra išreikšta šiame pranešime, jog reikia mėginti ir siekti visą apimančios e, saliginės pagalbos. Žinoma, čia neapimama humanitarinė pagalba, ji yra svarbi. Nenoriu išsiplėsti per ilgai, tačiau turiu pasakyti, kad ponas Provera susidūrė su labai sudėtingu uždaviniu. Aš manau, kad tam tikrą prasme mes kaip sakoma, pastatome vežimą prieš arklį. Kodėl? Todėl, kad mes kalbame apie Europos užsienio politiką migracijos srityje, kuomet neturime politikos, vidaus politikos pačioje ES migracijos klausimų. O užsienio politika turėtų atspindėti migracijos politiką pačioje Europos Sąjungoje. Mes neturime bendro požiūrio, bendros pozicijos šiuo klausimu. Taigi balanso paieška šiame pranešime nebuvo lengva užduotis. Ačiū. Thank you. I'll be brief, Chair. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Dėkoju ponui Provera už jo padarytą įžangą, kurioje plačiai buvo paminėta daugybė aspektų. Ir mes esame dėkingi, kad kaip pranešėjai galėjome sėdėti kartu ir tai aptarti detaliau. Konkrečiai norėčiau paklausti, ar jūs atspindėsite taip pat ir mėlynosios kortelės sistemą migrantams turintiems atitinkamą išsilavinimą. ES, kadangi yra įvairių migrantų iš skirtingų valstybių, yra skirtingi jų santykiai su ES, yra didžiulis spektras, taigi mes turime pripažinti, kad yra didžiulis migrantų spektras ir migrantų žinios yra vienas iš aspektų, taip pat yra tokių žmonių, kurie turi bėgti iš tam tikrų vietovių dėl to, kad pažeidžiamos jų žmogaus teisės, arba dėl kitų priežasčių, ne ekonominių priežasčių, e, jie siekia pabėgti iš tam tikros valstybės, nes siekia išgelbėti savo gyvybę. Taip pat norėčiau paklausti, ar jūs atkreipėte dėmesį į migrantų e, teisių pažydinėjimo klausimą. Yra daugybė vietų pasaulyje, kur migrantai atsiduria jautrioje padėtyje dėl to, jog yra išnaudojami. Ypač tai pasakytina apie moteris ir nepilnamečius. Uh, Tai buvo kai kurie klausimai, kuriuos aš norėčiau uh, aptarti plačiau. Tiek būtų. Dėkoju. Ačiū, ponas Severin. Ačiū. Aš manau, jog šis pranešimas yra ne tik subalansuotas, tačiau taip pat ir gana sudėtingas. Pranešėjas mėgino apibūdinti migracijos reiškinio sudėtingumą. Man taip pat patiko tas faktas, jog buvo pabrėžta, kad represijos nėra atsakas siekiant išspręsti šio reiškinio e, ypatybės. E, du pastebėjimai. Pirma, kartoju tai, ką jau sakė kolega Montalto, aš manau, jog būtina įrašyti į pranešimą tai, jog būtina pabrėžti poreikį uh, susijęti ES vidaus politiką migracijos klausimų su užsienio politika. Ir mano paskutinis pastebėjimas būtų susijęs su to, kas dažnai yra vadinamas smegenų protų nutekėjimu. E, tai yra susiję ne vien tik tai su politiniu ar ekonominiu nestabilumu, tačiau taip pat ir su poreikiu vystytis asmeniškai ir profesionaliai. Tai yra sveikintina įvairiose valstybėse, tačiau tai daro didelę žalą kilmės valstybės ilgalaikiam vystimuisi. Ir toks vystimosi trūkumas per ilgą laiką taip pat sukuria tam tikrą nestabilumą, kuris žmonės stumia migruoti kartais legaliai, o kartais ir nelegaliai. Taigi mes galbūt taip pat galėtume atsižvelgti ir šios aspektus. Ačiū, ponas Tanukas. Uh, you, Ačiū, pirmininkė. Tai iš tikrųjų drasus e, mėginimas e, Fiorello Preveros, neaistringai kalbant, e, atsižvelgti į įvairių valstybių problemas. Mano rinkimo apygardoje Londone yra didžiulė nekontroliuojama migracija. Kitaip tariant, yra 2 milijonai žmonių iš besivystančio pasaulio valstybių. Tai yra vienas iš didžiausių prioritetų mūsų piliečiams. Atsiprašau, galvojau, kad jūs beldžiate pirmininkė. Taigi, mes susidurime su didžiuliu spaudimu Britanijoje, pavyzdžiui. Tai yra valstybė, kurią žinau geriausiai. Yra didžiulis spaudimas, kalbant apie viešuosius išteklius, sveikatų sistemą, švietimą. Taip pat tai yra susijęs su socialinė sanglauda, integracija tokių migrantų. Taigi šį klausimą mes turime E, laisvai ir atvirai aptarti, o ne e, įsiveldami į kažkokias karštas diskusijas. Mes taip pat turime pakalbėti ES kompetencijas. Viena iš sričių, kuriuose yra pridėtinė vertė ES lygių, yra tikslinga ES pagalba valstybėms, iš kurių daugiausia migruoja e, bedarbių žmonių, ypač iš Magrebo ir ypač jaunimo. Uh, būtina siekti stabilizuoti tokias valstybės ekonomiškai ir politiškai. Tai yra geras dalykas pats savaime, tačiau tai taip pat leidžia reguliuoti tokių žmonių srautus į mūsų pačių valstybės. Tai taip pat gali e, padėti užkirsti kelią kariniam įsikišimui, kuomet vyksta tokių žmonių persekiojimas. Kartais yra dešimtis tūkstančių afganų, Zimbabvijos piliečių, kitų valstybių piliečių, kurie atvyksta į Junktinę karalystę dėl karo ar persekiojimo savo šalyse. Jeigu mes sustabdysime tokį srautą, tuomet mums nereikės kištis kariniu būdu tam, kad siektume stabilizuoti padėtį tose valstybėse. Vienas dalykas, kuriam prieštarauju, yra vyšnaičių nuskainiojimas, pavyzdžiui, pagal mėlynosios kortelės sistemą. Mano požiūriu, tai pažeidžia tų skurdžių valstybių ekonomiką kadangi būsimieji jų gydytojai, slaugės yra nuskinami iš tų valstybių tam, kad dirbtų mūsų valstybės ir tokiu būdu tokia valstybė įsivelia į užburtą ratą. Ir tokiu būdu tos valstybės tampa skurdžios dėl to, jog patys geriausiai išvyko Junktinę karalystę ar kitas valstybės. Ačiū. Please. Dėkuoju, ponas Anguratis, dvi minutės. Vă mulțumesc, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visiškai nesutinkame su šiuo pranešimu, nes tiesą sakant, jame neatsižvelgiama į kai kurias svarbės temas susijusias su migracija. Ir tol, kol ekonominės krizės akivaizdoje Europos Sąjungos rinkos, darbo rinkos patiria didelį spaudimą, tol ši padėtis ir toliau prastės. Nes spaudimą ypač patiria darbininkų klasė ir tai yra problema. Jeigu iš tikrųjų būtų uh, formuojame tokią politiką, kuri gintų darbininkus, darbuotojus, o ne kapitalą, tai būtų paprasčiau. Tai tuomet iš viso nebūtų daromos nuorodas į tai, ką daro e, koncernai, didžiosios įmonės. Nepamirškime, kad dėl jų veiklos konkrečiose šalyse, iš kurių atvyksta migrantai, kaip tik ir nestabili padėtis dėl jų veiklos. Na, ES neturėtų bet kur kištis Irane, Irake ir Irane, taip toliau. Tol, kol mes elgiamės štai taip, e, konflikto akivaizdoje, tai nieko stebėtina, kad migracijos rautas uh, vis labai jau jaučiamas, vis didesnis spaudimas. Visą tai nebūtinai susijęs su legalios migracijos klausimu. Aišku, turime Frontex agentūrą ir kyla klausimas, kokias teisės turi migrantai. Na, visiškai nepalaikome šio pranešimo, teiksime pakeitimus ir visiškai nepritarėme šio pranešimo duosiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pono Provera pranešimas yra labai svarbus. Na ir aišku, nelengva pranešėjui rasti atsakymus į visus klausimus, nes visa tai yra painu, e, susijęs su daugybė aspektų Na ir nepakankamas stabilumas yra ne vienintelis veiksnys, kuris paskatina žmonės emigruoti. Na ir tenka daryti prielaidą, kad jeigu didžiosios šalis e, priims didelius migrantus raudus, tai tas nestabilumas pasieks ir tas šalis. Ir čia turime būti atsargus. Ir aišku, labai reikia elgtis atsargiai, kad visa tai neišvirstų į rasizmą. Mes turime paskatinti tuos žmonės, kurie nuėmė migruoti, pasilikti savo šalyse. Tai turėtų būti pagrindinis tikslas. Turime temą padėti šioms šalims tam, kad būtų sudarytos šalis, kad žmonės norėtų pasilikti, kad jiem nebereiktų išvykti. na, tarsi darome, dar, sudaromas įspūdis, kad e, migracija atsiranda dėl didelio nestabilumo. Na, ir aišku, jeigu jau kartą mus pasiekė didėjai migracijos srautai, tai juos reikia sąžiningai ir teisingai paskirstyti. Ir dabar vienam te Anai, ne dviem mintim. Dėkoju, ponė pranešėjų, dėkoju ponui Praverai, kaip pranešėjų, kai jūs bandote apjungti e, labai skirtingus dalykus, atsižvelgti visų nuomonės ir suformuoluoti rekomendacijų. Na, labai sutinku su tais dalykais, ir galbūt kartais atsitinka, kad nebūtinai nepritariu tam tikrai pozicijai, bet nesu, netur, nepritariu taikomai praktikai, pavyzdžiui. E, ir turėtume pasižiūrėti, ko poveikiai turi mūsų politika ir veiksmai tam tikrose regionuose e, Šiaurės Afrikoje. Mes darėme pažadus, bet jų netiesėm ir tai e, sugrįžta bumerangų mums. Taigi turėtume e, pasirūpinti, kad mūsų politika atitiktų tikrovės, bet taip nėra. Pavyzdžiui, kotinų sutarime yra tam tikri reikalavimai, kurie nu, nieko met nepasitelkiami ir jie pas, pasitelkiami labai nesvarbiais atvejais. Pavyzdžiui, nuorada į ES memorandumą dėl Libijos. E, migracijos klausimas neturėtų būti vertinamas kaip migrantų uh, gebi, galimybių skatimą Libijoje, bet čia kalbame apie jų pagrindinės žmogaus teisės. Jie, yra, darb, jie dirba toje šalyje. Taip pat reikia paminėti moteris, moterų vaidmenį. Uh, ir kad moteris ypatingai tampa nusikaltimų prieš migrantus saugomis. Ir aš taip pat manau, kad žmogaus teisės ir demokratiniai aspektai taip pat labai svarbu šiame um, kontekste. Dabar dvi minutės ponai Gamer iš užsienio veiksmų tarnybos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į du aspektus, kurios galbūt neštų daugiau šviesos diskusijas dėl UFM ministrų konferencijos. Tai dabartinė situacija neleidžia surinkti tokio um, lygio sutikimo, tačiau rūpinamės situaciją ir dėrybose uh, E, yra tam tikrų aspektų, kurie leidžia kalbėti ir apie e, migraciją, pavyzdžiui, prevenciją, kovą su narkotikų gabenimu ir taip toliau. Antras elementas yra ENP peržiūra. Ir atlikdami tą peržiūrą mes atsižvelgsime, aišku, į e, parlamento poziciją ir komisija šią peržiūrą patvirtins balandžio 20 dieną. Štai tiek dėl šio aspekto. O trečias dalykas yra e, komisijos vicepirmininkės ypatingos vyriausios įgaliotinės vaidmuo. Ji turi pasirūpinti tuo, kad šios politikos elementai tarpusavį dėrėtų, politika būtų nuosekli. Na ir mes pasirenkėme nuoseklų požiūrį ir atsižvelgime tiek į žmogaus teisų aspektus, tiek į vystimas aspektus, tiek į prevencijos aspektus. Taigi, taigi šiandien ryte. Atitinkamame komitete taip pat vyko šios diskusijos ir buvo paminėti šie aspektai. Dabar žodis ponui pranešėjui, ponė Pravera. Na, dabar man reikia atsakyti labai greitai, kaip nurodė, tiesiog telegrafiniu stiliumi. Dėkuoju visiems kalbėtojams. Pane Gomiš, na, aš nepasiūlau e, kažkokios e, visapusiškos politikos, tiesiog penas pamastymas kolegoms. Taip, užsienio politika yra labai svarbi ir ją reikia vystyti ir matyti bendroje bendros politikos konspekte, e, bendradarbiavimo politikos konspekte dažnai vykdami projektai, tačiau jeigu jie nėra tinkamame kontekste, jie nieko neduoda, ar tai būtų socialiniai, kariniai projektai. Na, o išpoliai prieš migrantus turėtų būti persekiami baudžiamajame tvarka tvarka, tačiau suprantu, kad tai, kas buvo pasakyta dėl proto nutekėjimo, mes norime, kad pas mus atvyktų jauni, išsilavinę žmonės ir pagalvom apie tai, kad trečio pasaulio šalim, šalims atimame iš jų E, jaunus islamius žmonės ir jos nebegali e, toliau vystytis ir migracijos politika turėtų būti derinama su užsienio reikalų politika, o taip pat ir su kitomis politikos rytimis tam, kad būtų rastas veiksmingas sprendimas. Na, o aišku, yra viena. Pastaruoju metu uh, uh, padaryta didelių klaidų ir jos neturėtų ateityje uh, E, kertotis. Pakeitimus galima steigti e, iki vasaro 8 dienos, 12 dienos, o po to prie šio klausimą sugrįšime mūsų posėdėje kovo 12 dieną ir dabar trumpai perkime prie pranešimo dėl e, pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Juotkalnyjas ir dabar kreipiuosi pana Tanoką. Prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju sekretorijatui Evai Mar, kuri labai padėjo rengiant pranešimą visiems šešėliams pranešėjams, su kuriais sutikau praėjusią savaitę. Jie mano pranešimo rengimą padarė pačiu, ko gero, lengviausiu per visą mano karjerą e, Europos parlamente, galbūt dėl to, kad čia yra maža šalis. Nepaisant to, gavau 76 pakeitimus iš visų sričių ir pabandžiau per konsultaciją su šelnės pranešėjais parengti aštuonis kompromisinius pakeitimus, kuriuos turėtumėte turėti visoms temam, nuo kovos apie korupciją, su korupcija, e, dėl organizuoto nusikalstamumo, mažumų teisų ir e, homoseksualų teisų, mm smurto prieš moteris, kurios nepakankamai yra atstovavimas visuomenės gyvenime. Ir taip pat dėl e, Romų, egiptiečių, e, čigonų klausimų. Taip pat dėl to, kad reikia daugiau išteklių stiprinant teismų vaidmenį, jų nepriklausomumą ir Jotkalnyjos parlamento galių. Aš susitiksiu su parlamento pirmininku kitą savaitę ir pakalbėsime apie tai, kaip galima padėti stiprinant jų parlamento vaidmenį, vaidmens stiprinimą. Taip pat reikia sutvarkyti jo kalnijos uh, konstituciją, kai kalbame pirmą kompromisą. Aš visiškai aišku užjaučiu tą šalį, kur mažoje šalyje, kurio tik tai 600 tūkstančių gyventojų, uh, E, sunku išvengti interesų konfliktų, nes e, politinis elitas paprastai labai mažas ir e, dažnai dubliuojasi įvairios jų funkcijos. Taip reikia stiprinti žiniasklaidos laisvę ir apsaugoti žurnalistus. Ir aštuntame kompromise aš pakeičiau 21 dalį, kad būtų sustiprinta aplinkos apsauga, apsaugos e, dimensija, taip pat elektros generacija hidroelektrinėse, nes e, Jotkalnyje yra pakankamai maža ir per daug yra priklausoma nuo turizmo, reikia stiprinti savo infrastruktūrą. Taigi tiek norėjau pasakyti ir dabar lauksime kolegų reakcijos. Ponas Kukenas. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją pranešimas apie atkalnės pažangą atspindi gana pozityvę parlamento požiūrį, pozityvų požiūrį į šią šalį, jų pažanga yra ir plėtojimasis yra nuoseklus. Tai e, pabrėžiama visame pranešime. Svarbiausios problemos. Korupcija ir organizuotinis nusikalstamumas išlieka svarbia rimta problema vyriausybė turėtų daug pasidarboti šioje srityje. Rinkimų teisės aktai, juos reikia suderinti su Europos standartais e, Jotkalnės konstitucijoje. Parlamentas turi stiprinti savo priežiūros vaidmenį vyriausybės atžvilgių, platesnis pilietinės visuomenės dalyvavimas tiek teisėkuros ir konsultacijų procesuose, ypač kai kalbam apie Europos integraciją. Jotkalnyje reikia e, įvykdyti likusius kriterijus, kad pradėt, būtų pradėtos e, narystės darybos. Tikiuosi, kad tai greitai įvyks. Ačiū. Ačiū, ponė Ivrisa. Čia. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie kitų e, išsakytų sveikinimų. Manau, kad pranešėjas pateikė labai subalansuotą tekstą. Taip pat galiu prisidėti prie pono Kukeno kritikos. Manau, kad pateikti kompromisai pagerina tekstą ir tikiuosi, kad EPP pritars visiems kompromisams. Taip pat galiu pritarti daugeliui kitų frakcijų pakeitimų ir socialistų pakeitimas taip pat. Ačiū pane Lunačiak. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Tanokui už puikų darbą ir už tai, kad jis priemė daug įvairių pakeitimų iš įvairių frakcijų įvairiais mums rūpimais aspektais. Manau, kad tekstas dabar apima visus svarbius aspektus ir tampa aišku, kokios, kokia yra ES pozicija ir tai, ką e, Jotkalnie turi dar padaryti. Nekartosiu, ką sakė kiti. Tai yra, kad reikia kovoti su korupcijos, mažumų klausimai, žiniasklaidos, viešos administracijos klausimai. Visa tai yra tekste ir Dėl to labai džiugu. Ir džiaugiuosi taip pat e, bendradavimu, kurį pademonstravo ponas Tenokas. Norėčiau pakomentuoti tris pakeitimus. Atrodo, jūs pats, ponė Tenokai, paminėjote. Tai 38 dėl mažumų, e, tai yra Romų, Aškalių ir Egiptiečių. Ir jūs sakėte, kad jūs nenorite pritarti mūsų antrai, antrosios pakeitimo dalies e, žodžiams. Gal tikiuosi, kad jūs dar savo e, nuomonę pakeistėte, nes e, įgyvendinimas įstatymų yra daug svarbesnis negu kartais negu patys įstatymai. Tikiuosi, kad dar apsigalvosite ir galbūt ir kiti kolegos pritars mūsų pakeitimui, jo antrai daliai. Dar vienas pakeitimas, 73, skirtas susitarimui dėl energetikos kabelio nutiesimo iš Italijos į Jotkalnyje. Netgi komisija, kuri e, skaitė pranešimą, yra už tai, kad viskas būtų suformuoluota būtent taip, kad ekonomikos ministerija turėtų paskelbti šį susitarimą ir dauguma kolegų tikiuosi pritars mūsų pakeitimui. Ir paskutinis dalykas. Čia buvo antras ir paskutinis dėl hidro elektrinių. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Tenokas, kad reikia diversifikuoti energetiką, žinant, kad Jotkalnyje turi didžiausią, išteklių, didžiausią dalį išteklių, tai yra E, hidroenergijos formą ir dar nežinome, ar e, pasiklausime jūsų kompromisu, ar e, pateiksime savo žodinį pakeitimą, kuris būtų griežčiau suformuluotas dėl ekologinių vertinimų. Tačiau manau, kad iki balsavimo dar yra laiko pasidarėti. Ačiū, toliau panas Untis. Viena minutė 30 sekundžių. Pradre. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sakyčiau, kolegos pranešimas yra sudarintas, subalansuotas, kolega tikrai gerai padirbėjo ir neižvelgia čia kažkokių rimtesnių problemų. Ten, kur būtų tam tikrų sunkumų, Mm, problemas kaip ir išspręstos, e, padaryta pažanga, taigi viską galime palaikyti. Lygiai taip pat ir siūlomus kompromisus, jie mums taip pat nekliūva. Dar yra žodinis pakeitimas, jį pateikė žaliųjų frakcija, taigi čia irgi viskas kaip ir gerai. Na, juk mes čia kalbame uh, apie senas žinomas problemas, vakarų Balkanų šalis turi būti integruota, mes sakome taip, jie gali stoti Europos Sąjungą, tačiau kitą vertus nepamirškime, kad e, čia tarsi vadovavimas į liberalią politiką šioje šalyje. E, e, Kalb, na, Bolonijos procesas viešoji politika, šie dalykai mums neprimtini ne iš principo, o dėl politinio pasirinkimo. Nes tiesiog manome, kad čia yra netinkama kryptis. Taip, laisvas rinkos yra svarbios šalies vystimuisi, taip teigiama. Tačiau žinome, kad, tiesą sakant, šis modelis nepasitvirtino ir šaliai kandidačiai turėtume padėti išvengti šios karčios patirties. Minutė ponui Katsinui. Pone Vaigelė, jums pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Mes esame trečia pagal dydį frakcija parlamente, todėl dėkoju, kad e, sutikė man žodį. Kaip šešėliam pranešėjai, noriu prisidėti prie kitų kolegų kurie pagyrė pono Tanako darbą. Iš tiesų, bendradarbiavome puikiai ir parengėme, parengėme keletą pakeitimų. Todėl ypatingai kažko pridėti neturiu, tačiau norėčiau pabrėžti, kad vis dar laukiame. kol interesų konflikto komisija įkurta jau seniai pradėtų dirbti. Tokiu būdu tikrai būtų galima sustiprinti kovą su korupcija toje šalyje, nes problema vis dar egzistuoja. Mm, tarp kitų klausimų, kuriuos reikėtų pabrėžti, tai yra ir klausimas dėl tolesnių pastangų žiniasklaidos laisvėje užtikrinti ir taip pat stiprinti šalies administracinius pajėgumus. Tai yra maža, graži šalis, kuri būtų puikiai kandidatė į Europos Sąjungą. Ačiū dabar ponas Kačinas vieną minutę. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai, pasveikinti atlikus puikų darbą. Jis labai pozityviai nusteikęs tos mažos šalies atžvilgių, šalies, kuri vis artėja link Europos Sąjungų. Manau, kad būtų tinkama teikti pakeitimą žodžiu ir paraginti naują ministrą pirmininką, kuris darbą pradėjo susitikdamas su ministru pirmininku pačią pirmąją savo pareigų dieną. Tačiau panas Tenokas minėjo, kad susitiks su ministru pirmininku. Norėčiau atkreipti dėmesį, kiek neįprasta problema. Serbų ortodoksų bažnyčia panaudojo, pastatė bažnyčią e, Rumijan kalnuose, panaudodama e, sraigtasparnius, o dabar reikalaujama nugriauti šią bažnyčią. Filokijos, kuris buvo pirmasis Jokalnijos parlamento pirmininkas, e, apie tai kalba, kad tai nėra įprastas būdas tokius klausimus spręsti 21 amžiuje. Taigi reikėtų į tai atkreipti dėmesį, nes iškelta baudžiamoji byla anti, antilochijui ir tai gali tik tai sustiprinti įtampą. Mums reikia sutaikinimo veiksmų. Pono Tano, ko noriu paprašyti, kad jis pasistengtų padaryti viską, kad tas senos bėdos netrukdytų uh, naujaisiais laikais. Taigi, pirmininkas, sveiki atvykę į Balkanus. Pone Tanokai, prašau. Pone pirmininkė, nepaisant to įspėjimo ženklo dėl Balkano, kai pradėjau dirbti, pastebėjau, kad e, iš tikrųjų buvo visai lengva susitarti su visomis partijomis. E, guoja tik tai priešinosi žodžiui privatizacija, tai yra gana keista. Nebuvo daug klausimų man užduota, ponė Lunačiak. Dėl 38 pakeitimo dar pagalvosiu apie jį. Man jis netrodo labai blogas. Tiesą sakant, nežinau, kodėl aš iš pradžių nenorėjau jo priimti. Pasikonsultuosiu su kolegomis ir e, vėliau atsakysiu, bet manau, kad galėsiu nusileisti dėl šio prašymo. Dėl 73 pakeitimo mane informavo, kad šis pakeitimas pasenęs, kad e, tas sustarimas jau yra paskeltas viešai. Aš pasitikrinsiu, bet e, aš gavau informaciją, kad e, šis pakeitimas yra jau pasenęs. Na ir aš pritarsiu žodiniam pakeitimui, dėl, dėl, dėl žodinio pakeitimo jis jau yra kompromise. Pono Kačinui noriu pasakyti, norėčiau pasakyti, kad e, dėl premjero vaidmens, aišku, sutikčiau su žodiniu pakeitimu, jis labai talentingas jaunuolis, buvau susitikęs su jo Podgoricoje. Manau, kad galiu teisingai pasakyti, kad tai, jog neminime fakto, kad Jotkalniai suteiktas oficialus kandidatės saktos statusas, e, to trūksta konstatuojama dalyje, e, tai reikėtų tai pataisyti. O jeigu norite ką nors pasakyti apie ministro pirmininko vaidmenį, o apie, tai prašom, apie bažnyčią nieko nežinau, aš tiek artimai e, Jotkalnio žiniasklaidos nesaku, jeigu man galėtumėte pateiksite daugiau informacijos ar pasiūlysite pakeitimą, tai aš galbūt jam pritarsiu. Ačiū. Prieš baigiant diskusiją noriu priminti, kad balsuojama komitete bus vasario 10 dieną. Dabar nusprendėme, toliau posėdis vyks kaip uždaras posėdis, tuo, tuo, todėl visus pašalinius diplomatus ir e, spaudos atstovus paprašysiu išeiti iš salės, o pona Laičiaką prašau ateiti čia atsisėsti. Toliau bus uždaras posėdis.